Good morning, ladies and gentlemen. Please take your... Labas rytas, ponios ir ponai, prašau susėsti. Pradėsime regi komiteto rytinę posėdžio dalį. Thank you very much. Ačiū visiems. Pradėsime nuo balsavimo. Ir balsuosime dėl ES strategijos dėl Alpių regiono. Pranešėjas yra ponė Breso. Mūsų pranešėja pristatė pranešimo projektą balandžio mėnesį reikia komiteto posėdyje ir iki nustatyto termino gavome 217 pakeitimų. Pranešėja siūlo daug kompromisinių pakeitimų. Gal norėtumėte kalbėti prieš balsuojant, ponė Breso. Breso. Ačiū, pirmininkė. Paprasčiausiai norėčiau padėkoti kolegoms už visą atliktą darbą. Buvo ne vienas posėdis, ne vienas šešėlinių pranešėjų posėdis, ieškant kompromisų. Manau, kad parengėme tokį tekstą, kuriam e, galės pritarti didžioji dauguma. Na, gal vienas kitas liks su savo nuomonė, bet apskritai dėl daugumos klausimų pateikėme kompromisinius pasiūlymus dėl pakeitimų ir aš manau, kad tai iš tikrųjų praturtino pranešimą. Todėl norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo prie šio dokumento. Taip pat norėčiau padėkoti komit komitetui, nes buvo pateikta 200 pakeitimų. Tai tikrai nemažai. Darbo buvo daug. Ačiū, balsuokime. Pradėkime nuo 42 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Kompromisas 34. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 23 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 32 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 81 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 27 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 28 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 86 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 87 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 88 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 31 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, atmestas patvirtintas. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 9 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 95 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 96 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 98 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 99 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 101 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 122 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 123 kompromisas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Šimtas pakeitimas, pakeitimas, šimtas dvidešimt trečias pakeitimas. Balsuokime elektroniškai, pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Atsiprašau, buvau suklėdusi, sako pirmininkė. Toliau 13 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 127 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Yra pakeitimas pateiktas žodžiu, bet pereikime prie 14 kompromiso. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas patvirtintas. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Taip, balsavome dėl 30 kompromiso. 100 138 pakeitimas, antroji dalis. 138 antroji dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 142 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 143 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko, atmestas. 144 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 154 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimo žodžių, pateikė pranešėjas, ar kas nors prieštarautų tam. Ne, tuomet gerai jau. 155. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas. 156. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtintas. 159 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmestas. 161 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 162 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 163 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 164 kas už, prieš, susilaiko, Patvirtintas. 165. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 167 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 168 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 169 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 176 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 177 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 179 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 18 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 189 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 21 kompromisas kas už? Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Dušimtasis pakeitimas kas už? Prieš susilaiko atmesta. 33 kompromisas kas už? Prieš susilaiko, patvirtinta. 203 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 206 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 215 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas e, A konstituojama dalis už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas B konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 36 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 11 pakeitimas e, B konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 12 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 15 pakeitimas dėl C konstatuojamosios dalies kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Dėl 16, 16 pakeitimo C konstatuojamoji dalis, pakeitimas pateiktas žodžiu, ar kas nors prieštaraujate, ne, tuomet balsuojame 16 pakeitimą su pasiūlymu žodžiu, už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 19 pakeitimas. C konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 23 pakeitimas, kas už, Pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarautumėte? Ne. Tuomet balsuojame už 23 pakeitimą su pakeitimo žodžiu, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 pakeitimas, E konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, Patvirtinta. Pereikime prie 37 kompromiso, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 32 pakeitimas F konstatuojamoji dalis, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 36 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 39 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 40 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Pereikime prie pasiūlymų, employment A, užimtumas A. Taip, ponė Breso. Ačiū, Tik norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme daugeliu pasiūlymų, kuriuos patikė skirtingi komitetai. Taigi, kai kuriais atvejais mm, galima balsuoti prieš, bet labai daug pakeitimų jau buvo įtarpta ir į kitas vietas. Svarbu žinoti, kodėl atmetame. Na, pabandysime surinkti šią informaciją, apjungti šią informaciją nuo A iki K pasiūlymų. Kas užbalsuojate, kas prieš susilaikote, atmesti. Toliau L pasiūlymas, kas už, tai kompromisas. Taigi už jį nebalsuosime. Toliau M. Nelieka jo nuo M iki O. Skirus tuos, kurie, kurie atkrenta. Nuo M iki 18 išskyrus Išskyrus tuos, kurie atkrito, kas už prieš atmesta. Taigi komitetas, aplinkos komitetas, e, visuomenės veikatos ir maisto saugos komitetas. Mes balsavome nuo A iki C, balsuojame nuo A iki C už viską, kas už prieš susilaiko atmesta. 38 kompromisas. Kas už prieš susilaiko atmesta Patvirtintas. Na, o dabar pereikime prie pasiūlymų nuo E iki 35 kompromiso, išskyrus tuos, punkt, tuos dalykus, kurie atkrite. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. O dabar 35 kompromisas, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Dabar pereikime prie pasiūlymo nuo 25 iki 32. Kas už, prieš, susilaiko, atmesti. Toliau transporto ir turizmo komiteto pasiūlymai. Padarykime tą patį nuo A balsuokime iki F. Iki 14. Nuo A iki 14 išskyrus tuos, kurie atkritę. Kas už? Na, nemanau, kad mes galime už visus iš karto balsuoti šiuo atveju. C pasiūlymas, ar taip? Nuo A iki C. Puiku, už A pasiūlymą, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. B pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. C pasiūlymas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. O dabar galima balsuoti už keletą iš karto. Na, pasakykite, už kuriuos norite balsuoti atskirai? Už visus atskirai? Gerai. D pasiūlymas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. E pasiūlymas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Ar nori, gal pasitikrinkime. Dėl D pasiūlymo pasitikrinkime elektroniškai balsavimas pradedamas. Ar dėl E, ar dėl D? Dėl D. Dėl D. D kaip Dunojus. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas. E. Pakeitimas kas už? prieš, susilaiko, atmestas. F pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. GH1234 atkrenta. Ar galime balsuoti kartu už e, pakeitimus nuo 5 iki 13? Taigi balsuokime nuo 5 iki 13 išskyrus tuos, kurie atkrenta. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir dabar pereikime prie pasiūlymų, kuriuos pakeit, pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Ar norėtumėt balsuoti atskirai, ar galime balsuoti kartu? Iki 24 atskirai, ar ne? Iki 24, ne? Atskirai norite, gerai. Pirmas pasiūlymas atkrenta, nes buvo antras kompromisas. Dabar balsuojame dėl antro, kas už prieš susilaiko atmestas. Trečias, kas už prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas, už prieš susilaiko atmestas. Penktas atkrenta šeštas, kas už prieš susilaiko atmestas. Septintas, kas už prieš susilaiko atmestas. Aštuntas atkrenta devintas, kas už prieš susilaiko atmestas. Dešimtas atkrenta vienuoliktas, kas už prieš susilaiko atmestas. Dvyliktas, kas už prieš susilaiko atmestas. Tryliktas, kas už prieš susilaiko atmestas. Keturioliktas, kas už prieš susilaiko atmestas. Penkioliktas, kas už prieš susilaiko atmestas. Šešioliktas, kas už prieš susilaiko atmestas. 17. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 18. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 19. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 20. Atkrenta 21. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 22. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 23. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 24 atkrenta, 25 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 26 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 27 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 28 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 29 atkrenta, 30 kas už, prieš, susilaiko atmestas Atmestas 31. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ir dabar pereikime, bal, gal, balsuokime už visą dokumentą elektroniniu būdu, prašau. Baigiame balsuoti. Sveikinu, ponė Breso. Pranešimas patvirtintas. Ačiū. Okay, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, teskime darbą. Teskime darbą. Toliau. Kitas punktas - dalinimasis nuomonėmis dėl ES 2017 metų finansinių, finansinių metų bendrojo biudžeto visų skirsnių. Džiaugiamės galėdami pasveikinti poną Žingajan atvykusi į mūsų posėdį. Pana Žinietsgaja, atsiprašo pirmininkė. Jis yra atsakingas už 7 metų biudžetą. Ponas Gajer nori bedarbiauti su komitetais, kurie užsima atskirais e, politiniais klausimais ir sanglaudos politika užima apie trečdalį komisijos biudžeto. Būtent todėl tai atvyko šiandieną su mumis padiskutuoti ir šiandieną bus pirma proga pasikeisti nuomonėmis Komisija pat pristatys biudžeto projektą. Tiksliau turėjo. E, turė, rengė komisijos biudžeto projektą ir tai buvo atidėta nuo gegužės mėnesio iki birželio galo. Ponas Von iš mūsų komiteto dirba šio klausimu, pranešėjas yra, jo dabar nėra, tačiau jį atstovaus ponas Nilsonas. Kiek vėliau teiksime žodį jam, kad pristatytų nuomonę. O dabar tik žodį ponui Gai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už tik tą tai galimybę atvykti į jūsų posėdį ir pakalbėti apie 17 metų biudžetą. Tik aš atsakau už projekto rengimą ir Kaip sakė ponė pirmininkė, šiemet dirbama yra kiek kitaip. Taikoma kiek kitokia procedūra. Taip yra daroma todėl, kad komisija keturiam savaitėm atidėjo projekto skelbimą. Dažniausiai jis būna skelbimas apie gegužės 25 dieną. Tačiau šį kartą komisija pasakė, kad jai reikia daugiau laiko daugiau laiko, kad atliktų visus skaičiavimus, kuriuos reikia iš naujo atlikti, atsižvelgiant į migracijos krizę. Taigi, naujoji data numatyta po beje Brit e, referendumo Britanijoje. A, tai gal ir nėra labai svarbu. Ir vėlgi aš tą patį išgirdau praėjusią savaitę. Tada aš pasakyti, kad referendumas su tuo atidėjimu nėra susijęs, nors ir Taip sutapo datos. Žinoma, komisija nenorimtis jokių veiksmų, kurie galėtų išgazdinti Junktinės karalystės piliečius. Parlamentui gal tai nėra didelė bėda, čia turbūt tarybai didesnė problema. Mes jau esame atlikę anksčiau vertinimus ir esame anksčiau jau keitę procedūrą. 14 metais, pavyzdžiui, keitėme procedūrą dėl rinkimų. Ir dabar kyla klausimas, kaip greitai į projektą sureaguos taryba. To mes nežinome. Ir vakar biudžeto komitete mes nutarėme pradėti pirmosius trilogus po vasaros atostogų, kad tarybai užtektų laiko parengti savo poziciją. Žinoma, yra daug čia svarbių organizacinių klausimų. Kalba eina apie pinigus, Ir e, turime jau pirmasis gairias. Balandžio mėnesį, jei gerai pamenu, jis buvo patvirtas plenarinėje sesijoje. Taigi ruošiama parlamento bendroji pozicija. Čia norėčiau pasidžiaugti, kad tas gairias parlamente palaikė dauguma. Ir gairėse laikomosi prielaidos, kad 17 metų poreikiai nebus reikšmingai kitokie, negu buvo poreikiai 16 metais. Kalbama apie 5 papildomus e, milijardus eurų migracijos ir pabėgėlių kriziai suvaldyti. Visų pirma, to, tos lėšos bus skiriamos srautams valdyti pabėgėlių, o po to taip pat bus skiriama ir valstybės narėms. Ir čia kalbame apie trečią, ketvirtą kategorijas - vidaus reikalai ir užsienio reikalai. Ir čia jau pasiektas maksimumas. Nors beje, maksimumas nebuvo išnaudotas, čia numatytas yra maksimumas. Na, dėl to nematau priešių, kodėl lėšos turėtų sumažėti skiriamas atminties metams. Taigi, kas čia svarbu tada, tuo met? Pirmiausia, šioms kategorijoms nelieka rezervų. Ir kitas dalykas. Šias kategorijos, lėšas pačias kategorijas neiš, nepatenkins visų poreikių. Tuomet kila klausimas apie kitų išteklių skirstimą Ir aišku, čia bus labai daug dėrybų su taryba. Nes kai mes e, pradame kalbėti apie potencialų maksimalų biudžetą ir maksimalų biudžetą, visuomet taryba bando išlaikyti tam tikrą e, skirtumą tarp jų tarpą tam tikrą, kad būtų tam tikro rezervo nenumatytams atvejams. Ir, na, jie pradeda nuo gana nedidelių skaičių. Taigi tokia viena problema. Taip pat reikės nepamiršti prioritetų, kuriuos esame išsikėlę anksčiau. Taip pat yra strateginių investicijų fondas. Jam reikės 17 metams 5 milijardų eurų. Ir tuos pinigus reikės suvesti. Reikės biudžetą rasti tam pinigų. Reikia, reikia nu, numatyti garantijų EFSI fondui. Taigi biudžetą reikės labai atidžiai pergalvoti, būtent dėl tų reikalingų milijardų. Dėl to, manau, kad 13 metais patvirtinta vidurio laikotarpio sistema yra, na, galbūt šiek tiek per daugiau idealistinė. nes pagal ją buvo numatyta, kad kaip viskas klostysis ir na, viskas būtų taip ir klostys, jeigu viskas būtų buvo gerai. Bet, bet štai prasidėjo migracijos krizė ir, na, tai jau prie ribos privedė mūsų biudžetą. Taigi apie Finansinių pagrindų sistemos vidurio peržiūro taip pat vyksta dar papildoma diskusija. Ir parlamentas yra nutaręs kreiptis į komisiją su prašymu labiau susijęti biudžetą su turimomis ekonominėmis priemonėmis ir instrumentais ir geriau užtikrinti kuriamą pridėtinę vertę. Turime dar iš penkiotųjų metų ekonominio augimo vertinimą, Taip pat yra Europos semestro procedūros, kiti vertinimai. Manau, kad visų pirma, ekonominius instrumentus reikia geriau vertinti. Na, parlamente vyksta demokratinės diskusijos šio klausimu. Ir reikia išsiaiškinti, ką po to komisija gali su tomis priemonėmis padaryti, kaip jis pritaikyti biudžetui. Ir gali biudžetas būti geriau skoncentruojamas ties prioritetais. Kas dar svarbu? Dargi yra tikslai 20 metams. Čia reikėtų kelis šį paminėti. Pirmiausia, jaunimo nedarbo problema. Tam yra numatyta jaunimo darbo garantija. Kitas dalykas - kova su skurdu. Tai pat labai svarbu. Taigi, visą tai reikia turėti galvoje, kalbant apie biudžetą. Ir, na, politinė situacija yra gana sudėtinga. Kaip, kaip jūs be abejo gerai žinote. Yra taryba. Ir ten nėra daug pasiryžimo ieškoti daugiau papildomų lėšų. Bet, na, mes turime išaiškinti, parodyti, kad, na, kitų galimybių tiesiog nėra. Taigi tokie svarbus dalykai. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė, dėkoju už šį įvadą į mūsų diskusiją. Dabar tik žodį ponui Nilsenui, kad pono Von pristatytų nuomonę. Prašau, ponai Nilsenai. Labai ačiū. Tikiuosi, kad kolega šiuo metu Velse yra, kur tikiuosi, kad sėkmingai vykdo savo rinkiminę kampaniją, bet nebet kad jis atsintė man savo komentarus ir aš perskaitysiu, ką jis parašė. Tik mes pristatysiu jo nuomonę, paskui galbūt pridursiu ir nuo savęs šį bitą. Kasgi jo nuomonė svarbu regi komitetui? Pažymime, jog mums labai svarbu dalyvauti diskusijose kartu su biudžeto komitetu. Mums sanglos politika yra pagrindinė ES investicija į realiai ekonomiką, kuri mažina skirtumus tarp Europos regiono. Ir tai daro stiprindama ekonominį, salinį ir teritorinę sanglaudą. Todėl 17 metų biudžetas yra labai svarbus klausimas, kurį reikia atidžiai išnagrinėti. Reikia užtikrinti, kad užtektų lėšų biudžete, ypač 1B skirsnyje, kad būtų galima vykdyti įsipareigojimus pagal tai sanglaus fondus. Todėl labai svarbu spręsti problemą dėl nepakankamų mokėjimų nes e, naudos gavėjai vėluoja gauti lišas. Reikia imtis plano, kaip čia problemą išspręsti. Mes taip pat raginame komisiją daryti pažangos fondus paprastinimo srityje, ypač mažinant e, įgyvendinimo naštą siekiant pasinaudoti fondais. Taip pat reikia susitelkti ties rezultatais, reikia priemonių matuoti, kokios sėkmės pavyksta pasiekti pagal ES finansuotus projektus ir ieškoti, ką galima pagerinti. Taigi reikia efektyviau, veiksmingiau ieškoti galimybių sutaupyti ir geriau panaudoti lėšas. Kovodami už sandos politikos ateitį, turime užtikrinti, kad politika yra veiksminga ir kad kuria realius pokyčius suprantame, kad daugiau pinigų turbūt bus skiriama pabėgėliams ir migracijai. Taigi taip pat svarbu yra susijęti su horizontas 2020 tikslais ir gražinti vėliau išlaidas iki ankstesnių buvusių lygių. Komisija pristatys biudžetą e, birželio 27 dieną ir nuomonė bus pristatyta Liepos 13 dieną. Tuomet bus galima teikti pakeitimus iki Liepos 20 dienos, jeigu pakeitimų reikės. Ačiū. Labai ačiū. Yra šešėliniai pranešėjai, kurie paskirti šiai nuomoniai. Ar jie nori pasisakyti? Ponas, ponios Pirakinė matau. Ponas Van Nisteroj. EPP vardu. Taip, na, EPP varnačiau pasakyti, kad remiame tas pastangas, kurias deda biudžeto komitetas ruoždamas šiam klausimui. Ir mes, žinoma, turime gerus santykius, palaikome gerus santykius su biudžeto komitetu, pranešėjai bendrauja. Kasmet vyksta ta pati procedūra, tas pat dalykas beje matomas kasmet, taryba vis bando biudžetą mažinti, nors biudžeto didėkit didesnė, kad būtų galima politiką įgyvendinti. Tuomet mes bandome į, į kitą pusę patraukti investicijas, padidinti pagal sanglos politiką. Tai yra vienas svarbiausių dalykų. Kas dabar naujo? Na, dėl EFSI plenarinėje sesijoje girdėjome, kad EFSI gerai einasi ir kad gali būti testas šio fondo naudojimas. Ko norėtume pamatyti, tai išsamesnių rezultatų, kaip sekas šiai nauja priemonė. Jau yra pirmieji rezultatai dėl daugiklio Ir nesunku net patikėti to, ką jie sako. Kalba apie 16 arba apie 23, kada daugiklis siekia tok, tokius lygius. Aš niekaip to nesuprantu. Dažniausiai mūsų fondų daugiklis siekia 4. Tai reiškia, kad iš fondų skirtos lėšos kartu su nacionaliniu ir vietos tarnybų investicijomis bei privačių investuotojų lėšomis. Dažniausiai veikia taip, kad įdėjus vieną eurą iš fondo pasiekiama 4 eurų suma. O dabar sakoma, kad štai įmami pinigai, įmamas paskolos ir viskas bus tas taip pat. Tačiau nepamiršime, kad e, paskolas reikia ir išmokėti, gražinti. Aišku, gerai paskolas yra ekonomikai išjudinti, tačiau finansiškai žiūrint, finansiškai žiūrint, tai yra nu, kiek kitas dalykas. Būtent todėl komitetas parengs nuomonę savo iniciatyvą ir greitai to imsis, kad reikia iš naujo įvertinti tuos instrumentus. Kaip įvertinti, ar nėra problemų rinkoje ir kokias priemas mes galim panaudoti. Pavyzdžiui, kėl klausimą, ar visuomet būna suinteresuoti tikrai privatis investuotojai tarkime, konvergencijos regionuose jie gali plėtoti kokius mokslinius tyrimus. Na, o kitas dalykas, kalbama apie 100 milijardų per EFSI, kurie štai dabar taip įlieti į sistemą yra. Na ir čia dabar tarsi girdėtume eurų prognozę, gali čia palyti, ten gali pasnikti. Taigi reiškia, kad arba čia investuotojai gali atnešti pinigus ten, atnešti pinigus ir neaišku, kas, kur, kaip bus. Nebėra to tokio e, tematizavimo, koncentravimo pagal temas. Tai aktualu ir 7 metų biudžetui. Bet aš noriu įspėti, kad reikia padiskutuoti apie pagrindinius investavimo srautus Europoje, ir tai aktualu ir, ir 17 metų, ir kitų metų biudžetams, ir apie naujas priemonės, kurios kuriamos. Taigi reikia išsame diskusijos apie visą tai. Tą norėčiau pabrėžti. Reikia gauti tinkamas ataskaitas iš Europos komisijos ir reikia tai gerai apgalvoti prieš padarant išvadas dėl tokių priemonių, tokių ilgalaikių priemonių ir tokių, na, neaiškių priemonių, bent jau man neaiškių priemonių man dirbančiame komitete tikrai nėra iki galo aišku. Ir reikia, žinoma, numatytą biudžetą regionų politikai, kaip esame sutarę. Žinoma, lėšos yra reikalingos, jų reikės atimiausių metų. Veiksmų programos yra įgyvendinamos. Gal vėlavome šiek tiek su naujosiamis programomis, tačiau geroji naujiena yra tai, kad komisija gali apsuoti 25 milijardais eurų, kurie buvo nepanaudoti ir gali to pasinaudoti. Taigi, tai, tai reiškia, kad na, yra mažiau sąskaitų, mažiau panaudotų lėšų, tačiau tai taip pat reiškia, kad artimiausių metų bus labai daug, bus pateikta mūsų sąskaitų, kurias reikės apmokėti. Tų neapmokėtų sąskaitų kalnas juk vis tik kaupsis ir tai reikės apmokėti 18-19 metais. Taigi nereikia čia per daug džiugauti. Nes komisija sako, na, pasiekime tikslą. Bet kągi tai reiškia? Na, tai, aišku, tai yra svarbu, svarbu apmokėti sąskaitas, tačiau nėra čia jokių garantijų ateičiai. Priešingai. Artimės metu tai bus problemiška. Labai dėkoju Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū už Jūsų darbą. Dėkoju, ponio Tomošič. Šėlinė pranešė, prašau. Thank you. Um... Ačiū, kalbėsiu trumpai. AKR frakcija pasisako už realistišką biudžetą, kad būtų įtvirtinta pusiausvyrą tarp fiskalinio konsolidavimo ir kartu investicijų į ūkio augimą. Uh, Mes remiam realistišką e, biudžetą 17 metais, kur būtų pusiausvyrą tarp fiskalinio budrumo ir kartu paskatų investicijoms į naujas darbo vietas kartu reikėtų labai tiksliai įvertinti poreikius, atsižve, turint visą e, biudžeto informaciją, tam, kad tikrai būtų galima pasiekti tikslų. Be to, mūsų frakcija pabrėžia, kaip svarbu kartu koreguoti biudžetą tam, kad tikrai būtų galima numatyti mm, įplaukų, mm, įplaukų vaizdą ir galimas, galimus tuos įnašus, valstybių narių įnašus. Labai ačiū. Toliau kita e, šešėlinė pranešėja, aš esu pati Alde frakcijos vardu kalbėsiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Gairiui už tai, kad dabar mes taip anksti jau galim pasikeisti nuomonėmis. Turim komisijos pasiūlymą ir labai, e, labai svarbu išgirsti mm, vėlgi Europos parlamento poziciją. Mums, Alde frakcijai, svarbu štai kas, kad 17 metų biudžetas remtųsi sinergija ir papildomumo kriterijumi. Tad pasinaudojant įvairiais tais finansavimo, įvairiomis finansavimo priemonėmis, turiu galvoje sanglaudos e, fondus, strateginių investicijų fondus ir kitus struktūrinius fondus. Mums labai svarbu, kad ES teritorijoje mes tikrai turėtume gerai suplanuotą, gerai valdomą biudžetą, kuris būtų orientuotas į veiksmingumą, kad e, iš tikrųjų juo būtų galima e, užtikrinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą. Dabar, dabar mes dirbam su 17 metų biudžetu tuo pat metu, kai vėl peržiūrim daugiametę finansavimo programą tai yra tuo pačiu metu. Mes dirbam su 17 metų biudžetu ir, ir būtent finansavimo programos peržiūra. Tad labai svarbu vėlgi suvokti tos finansavimo programos tam tikras tendencijas, kryptis ir būtent tai, kad jos vėlgi materializuotųsi 17 metų biudžete. Kodėl? Nes 17 metų biudžetas. Iš tikrųjų bus e, toks, kuris atspindės e, tam tikras aplinkybės, kokių nebuvo 2013 metais, kai buvo sukurta buvo naujo laikotarpio programavimo, tai yra finansavimo programa. Taip, dabar čia su, sutinku su pono Van Nistelroj pasisakymu, kad čia reikėtų vengti tų tokių e, tiesiog kamščio e, efekto, nes kol kas e, vėlgi čia, kalbant apie operatyvinės veiksmų programas, tai jos yra ankstyvoje kol kas stadijoje, tad daug lėšų nėra. Tad mes turėtume taikyti priemonės, uh, E, kuriomis būtų galima išvengti to tokio susigrūdimo, susikaupimo e, e, biudžeto, tai yra lėšų išmokų ar neišmokų. Bet to norėčiau pabrėžti dar štai ką, kad tos veiklos programos jos e, iš tikrųjų yra įgyvendinimo pradinėje stadijoje, o 17 metais mes tikim, kad tos naujos veiklos, veiksmų programos ir naujoji politika iš tikrųjų darys e, tam tikrą, tikrą poveikį. Uh, Tad vėlgi viskas iš tikrųjų prasidės 17 metais ir tame kontekste, aišku, 17 metų biudžetas labai svarbus. Tad norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, e, frakcijų atstovams, dabar ponas e, Omaržė. Ačiū, ponė pirmininkė, mes esam kolegos e, biudžeto komitete ir kartu aš esu šešėlinis. Uh, pranešėjas, e, dirbant su e, pranešimu skirtų daugiametės finansavimo programos peržiūrai. Dar norėčiau pasakyti, kad e, vėlgi daugiametės finansavimo programos peržiūra ir, ir 17 metų biudžetas, tie du procesai susipinė. Aš čia nesileisiu į detalės, bet iš tikrųjų labai svarbu vėlgi e, šiaip jau sustarti su taryba, e, kažkaip suderinti būtent e, daugiametės finansavimo programos diskusiją su 17 metų biudžeto dėrybomis. Tad dabar iš tikrųjų E, iš tikrųjų, mes turėtume siekti, kad mūsų būtent parlamento e, pranešimas e, vėlgi teigiamai prisidėtų prie, prie būtent daugiametės finansavimo programos peržiūros, kad čia iš tikrųjų politinė prasme, kad mes galėtume daryti tam tikrą poveikį. Tad Dabar matom, koks tas daugiametis biudžetas, kiek jis turi tam tikrų apribojimų, nes dabar matom, kad jau 16 metų biudžetas neduoda mums e, pakankamai lėšų, kad mes galėtume spręsti e, krizę, krizės ir vėlgi todėl turint tam tikrą manevravimo laisvę, tam tikrą lankstumą, vis vien tai nepadeda mums eiti toliau. Tad e, dabar per vykusias diskusijas dėl daugiametės finansavimo programos, dėl šio biudžeto, e, mes laikom šį biudžetą e, taupimo biudžetu, taupimo laikotarpio biudžetu. Ir tikiuosi, kad politinės frakcijos pasimokys iš būtent tiesiog e, tų diskusijų, padarys išvadas iš diskusijų dėl e, daugiametės finansavimo programos. Dabar dėl šio biudžeto, tai aišku, daug klausimų kyla. Pirmiausia, mokėjimų klausimas, turiu galvoje 17 metus, tas klausimas paštrės 2018 metais, kai vėlgi teks atlikti pirmuosius mokėjimus. Ir aišku, reikės padaryti tam tikras biudžeto išvadas. Aišku, yra tam tikrų, bus tam tikrų padarinių, kurie ne, nebus tiesiogiai susiję su 17 metų biudžetu. Bet e, e, vėlgi, e, vėlgi reikės tam tikrų pasiūlymų, pasiūlymų ir vėlgi pasiūlymų per diskusijas vėlgi suderinti būtent e, biudžeto e, lėšas su programų e, trukmės laikotarpiu. Tiesiog, kad būtų galima įveikti tą neatit... laiku, tai yra tą laikotarpio netitikimą tarp tiesiog programų įgyvendinimo ir biudžeto lėšų numatymo. Uh, E, nes tai, pas, tai svarbu tiek sanglaudos politikai, tiek bendrai žemės ūkio politikai. Ir apibendrinamas e, noriu pasakyti, kad 2017 metų biudžetas e, turės būti priderintas, suderintas su uh, situacija, kurioje reiškiasi krizė, krizė aštrėja ir kartu, aišku, reikėtų numatyti pakankamų lėšų, aš turiu galvoje e, Graikijos krizę. Ir, sakykime, svarbu, kad 17 metų biudžetas kartu atspindėtų tuos sprendimus, kurie buvo priimti iki šiol, sprendimai, kurie skirti Graikijai išbristi iš krizės. Labai ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, e, gerbiamas e, kolega. Noriu iš tikrųjų keletą minčių pasakyti apie kitų metų biudžetą. Apskritai mes visada turbūt žinom, kad svarstant biudžetus e, poreikis visada daug didesnis negu galimybės ir kada dar atsitinka įvairūs nesklandumai ir įvairios krizės, tai tada, sakykime, poreikis dar daugiau išauga. Na ir žinoma, labai svarbu turbūt e, planuojant biudžetą, kad prioritetai, kurie yra nustatyti atskirų sričių arba apskritai ES, atitiktų su finansavimu, kad nebūtų taip, kad e, e, prioritetus mes vardinam vienus, o pinigus skiriam kitiems prioritetams. Noriu atkreipti dėmesį būtent į galimybę arba poreikį skirti 5 milijardus eurų EFSI fondui. Iš tikrųjų, tai, e, na, sakykime, šiandieną yra tokia galimybė valstybėms narėms, bet norėtųsi, kad kartu būtų kažkur tai užfiksuota, kad e, šis fondas kartu irgi dalyvautų e, skirtumų tarp valstybių, tarp regionų mažinime. Nes jeigu tik tai mes tą fondą leisim kaip, na, faktas yra šiandieną, kad tik tai kelios šalis daro labai didelius projektus ir e, tie projektai tokie infrastruktūriniai kaip greitkeliai, jie nekažin kokį duos e, socialinį efektą, paprasčiausia pagerins tam tikrų miestų susisiekimą ir to principė pasibaigs. O tokie prioritetai kaip klimato kaitos mažinimas, energijos efektyvumo didinimas, iškastinio kūro mažinimas, darbo vietos, e, jos irgi turėtų atrasti e, šitame būtent EFSI fonde ir kažkokia tai geografija, e, na, sakykime, tam fonde irgi turėtų atsirasti, kad nebūtų taip, kad e, iš 28 šalių ten penkios ar dešimt šalių pasinaudos tais pinigais ir to labiau, kad mes kaip ir duodam garantiją iš bendrų visų pinigų. Todėl tikrai manyčiau, kad būtų tikslinga ir logiška, kad e, atsirastų, na, jeigu e, nesakykim e, kažkokie tai limitai, bent sritis, kad galėtų daugiau, reiškia, dalyvauti iš įvairių šalių, sakykim, subjektai, kurie pasinaudotų tos pinigus ir būtent spręstų kartu regionų skirtumo mažinimo klausimus. Na ir dar noriu atkreipti dėmesį į situaciją, sakykime, pabėgėlių klausimais. E, vis tiek bet kokiu atveju klausimas, kuris e, negali būti nesprendžiamas ir kuriam e, na, atitinkama, sakykime, pinigų suma turi būti rasta, jinai bus rasta, bet kartu manyčiau, kad kaip buvęs savivaldybės vadovas meras, na, žinau, ką tai reiškia integruoti skirtingos, sakykime, situacijos žmonės į, į tą vietovę, kuri reikia. Todėl manyčiau, kad irgi turėtų gauti kažkokias tai lėšas regionai, kurie galėtų mm, patikslinti savo programas e, socialinės, e, darbo rinkos integravimo sistemos, reiškia išplečiant galimybę ir būtent e, naujiems pabėgėliams integruotis kalbų mokymų e, sistemas ir, ir, ir visa kita, nes tai yra, e, na, sakykime, papildomi darbai, kuriuos reikia padaryti ir papildomos išlaidos. Ačiū ir sėkmės jūsų darbuose. Thank you. I do not more wishes for Ačiū. Daugiau niekas nenori dalyvauti diskusijose. Todėl dabar kreipiuosi į Europos komisijos e, regionų generalinio e, direktorato atstovus. Nežinau, kuris jūsų norėtų kalbėti. Filipas Žoe. Kalbėsiu aš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tiesą pasakius, nelabai turiu ką pridurti greta to, ką pagrindinis pranešėjas jau pasakė. Komisija dabar baigia e, renkti biudžeto projektą. Tai yra tikrai jautrus toks darbas, nes mes turim šiaip jau suderinti įvairias nuomonės, atsižvelgti į krizę. Ir aišku, mes turėtume e, panaudoti uh, Mm, lankstumo visas priemonės, e, kurių, kurių turim. E, be to, priemiau domen įvairių kalbėtojų mintis, pasisakymus dėl, sakykime, mokėjimų. Mes, ne, mes sumažinom sumažinom neišmokėtų, neapmokėtų e, sąskaitų e, kiekį, bet, tai, bet to dėmes, didelį dėmesį skiriam į poreikius ar mm, mokėjimų poreikius ar prognozes 17 metais. Kaip jau buvo pasakyta, mes kartu dėmesį skiriam ir ateities poreikiams kurie vėlgi bus tam tikri išbandymai to daugiametės programos galiojimo laikotarpio, ypač pabaigoje. Ačiū, ponė Gairi, norėtumėt atsakyti. Labai ačiū, kolegos, už pastabas. Norėčiau sureaguoti į keletą pasakytų dalykų. Pirmiausia, dėl mokėjimų krizės. galiu pasakyti, kad kad mokėjimai tai bus problema, kuri labiausia pasireikš laikotarpio pabaigoje. Tai yra mes išnaudojom fondą iki e, tam tikrų viršutinių ribų, bet kita vertus, kai pasieksim 18, 19, 20 metus, tai problemos e, vėlgi pradės reikštis. Maničiau, mes galėtume geriau valdyti situaciją. Aš dalyvavau ne vienose dėrybose, kai taryba tiesiog atmetė komisijos skaičius, nes komisija e, atkreipdama dėmesį į tuos e, mokėjimų susikoncentravimus tam tikrų laikotarpių, o taryba to tiesiog ne, atmesdavo. Bet tikės, tikiuosi, kad to pavyks išvengti ateityje per trialogo e, dėrybas, kai komisija nuolat pateikinės konkrečius uh, skaičius apie realią situaciją. Ir manyčiau, taryba jau pasimokė. Antai trie, prieš porą metų, kai reikėjo rasti 3,3 milijardus eurų, kad būtų galima užpildyti tą mokėjimo spragą. Dar norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Tarybos politika Beje, jie puikiausiai atsispindi daugiametėje finansavimo programoje. Tai ji buvo tokia, kad e, daugiausia skirti dėmesį mokėjimams, ne tiek, e, ne tiek e, įsipareigojimams. Tai yra, kai būdavo kalbama apie mokėjimus, tai tada taryba sugriežtindavo poziciją, laikydamasi tokios teorijos, kad ne visi suplanuoti projektai būtinai įgyvendinami. Kai kurie projektai taip ir lieka popieriui, ar kai kurie, sakykime, vėluoja. Ir todėl tarybos pozicija tokia būdavo, kad nereikia tiek daug jau e, grinųjų pinigų. Tokia logika buvo e, vadovaujamasi ir taryba sakydavo, sakykime, ten pusę procentų ar procentų mažiau lėšų pakaktų, bet vėlgi ta pozicija nepasiteisino, nes iki 2015 metų virš 960 milijardų buvo įsipareigojimų, bet mokėjimų kur kas mažiau, daugiau negu 50 milijardų skirtumas. Mūsų tikslas tai iš tikrųjų e, vėlgi siekti, kad užtektų lėšų tam, kad būtų galima įgyvendinti e, projektus. Bet, kaip jau sakiau, svarbiausios problemos iškils laikotarpio pabaigoj. Mes, aišku, turim tam tikrų ankstyvojo įspėjimo e, priemonių ir panašių priemonių nes e, vėlgi mes turim tų ankstyvojo e, įspėjimo tam tikrą sistemą, bet kita vertus mūsų nuostata turėtų būti tokia, turėtume siekti geresnės pusiausvyros tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. Toliau, kita mintis, kuri buvo pasakyta tiesiogiai ar netiesiogiai, būtent išlaidų kokybė, lė, komisija kalba apie biudžetą, kuris būtų orientuotas į veiklos rezultatus. Aišku, tai logiška, nes e, politikoje tikrai nebus tokio pasitike, pasitenkinimo, e, jeigu, sakykime, surengiamas konkursas, e, kažkas laimi tą konkursą, projektas įgyvendinamas, bet kažkur ne, ne toj vietoj ten kas nors sukūriama pastatoma. Uh, ir lėšos tokiu būdu išvaistytos. Antai, JAV dabar vėlgi ne tiek dėmesio skiriama atitikčiai, kiek atitinkama ten visos taisyklės ir ten kokios paklaidos ir panašiai, bet daugiau žiūrima į rezultatus, performance kitais žodžiais tariant, išlaidų kokybę. Todėl aš norėčiau paraginti jūsų komitetą, kad jūs rimtai pamastytumėt apie tai, kokie būtų tikri parametrai. Turiu galvoje, kad gal geriau, turiu galvoje orientavimasi į rezultatus turiu galvoje didelius projektus, kurie finansuojami, sakykime, iš sanglaudos fondo. Kaip būtų galima įvertinti e, kokybę tų projektų ir panaudotų lėšų tiesiog pateisinamumą, atperkam, atsiperkamumą. Bet kita vertus, vėlgi tai reikėtų daryti atsargiai, nes e, taryba, kad tiesiog ne, neturėtų galimybės vėlgi sumažinti lėšas. Toliau, kita problema yra EFSI fondas. Komisijos vicepirmininkas e, Katainenas pristatė šį klausimą, tačiau klausimas E, dabar tam tikri projektai, kaip jie bus finansuojami iš, e, ar bus finansuojami nuo savosiomis išlaidomis. Į tą klausimą nebuvo tiesiogiai atsakyta. EFSI garantijų klausimas svarbus e, būtent regioninės politikos kontekste ir kartu klausimas dėl papildomų projektų finansavimo. Antai ponas Ropė pateikė pavyzdį. Aš pats galiu irgi paminėti tam tikrus e, dalykus savo paties šalyje Vokietijoje. Aišku, puiku, kai iš EFSI, EFSI lėšomis um, finansuojami tam tikri projektai. Uh, bet kita vertus vėlgi finansų ministrai paprastai nelinkia atskleisti visų skaičių. Tad manyčiau, mes turėtume pasigilinti į tai, kaip panaudojamos EFSI lėšos. Aš asmeniškai pasisakyčiau už konsultavimąsi, tam, kad tikrai būtų galima uh, pagerinti e, projektų, kurie finansuojami iš EFSI fondo kokybę. Ir tikrai reikėtų konstruktyvių diskusijų e, EFSI klausimu. Gal vėlgi reikėtų numatyti tam tikras e, lėš, rezervo lėšas greta EFSI. Taip yra biudžeto eilutė, kurioje numatytas tam tikros sumos, bet kartu reikėtų numatyti ir rezervą. Aš būtent irgi e, tiesiog tą mintį įrašysiu į savo rengiamą pranešimą. Toliau, pabėgėlių krizė biudžeto požiūrių mane situacija labai neramina, liūdina, turiu galvoj patikos fondus. Taryba jau ne kartą daro ambicingus pareiškimus apie finansavimo priemonės, kurių galima imtis, sprendžiant pabėgėlių e, krizę, sakykime, Afrikos e, priemonė finansuoti. O komisija atvykusi sako, kad taip, dabar pareikšti patikinimai, dabar reikia užtikrinti, e, kad lėšos būtų. Bet kita vertus dabar, žiūrėdamas į valstybių narių į įnašus, tai iš tikrųjų situacija gėdinga, nes pa, tos pačios valstybės narės da, paprastai būna padariusios gražius pareiškimus, e, o ES institucijos dalyvaujančius e, biudžeto formavimo procese atlieka savo darbus, kaip sakant, bet valstybės narės e, nepadaro to, ką būna e, tiesiog pažadėjusios, kaip šitą, šitą istoriją su 3,3 milijardų eurų, kurių teko iš kažkur iškrapštyti. Maničiau, kad mes irgi turėtume pasigilinti į tai, kiek valstybės narės pasiruošusios mokėti į šį ir kitus fondus. Antai tie 250 milijonų e, eurų, vadinamai Turkijos priemoniai ir kita vertus valstybių narių e, konkreti laikysena, gal pačioj pradžioj tų pinigų, tiek daug e, pinigų nereikės. Bet kita vertus, vėl pakartosiu, mes turėtume pasigilinti į tai, kiek e, konkrečiai pasiruošusios skirti valstybės narės, kad nekartotume e, klaidų. Na ir paskutinis dalykas. EKR šešėlinės pranešėjos pasisakymas. Būtent dėl laikysenos taryboje. Vėlgi matom, kaip taryboje ministrai tiesiog e, keičia nuomonę dėl, dėl biudžeto jūs minėjot, kad reikėtų gerokai planuoti iš anksto, bet kita vertus ne visada tai sunku. Ir Europos parlamentas mato dažnai tokią padėtį, kad kai ištinka krizė, tai tada valstybės narės turi tendenciją pirmiausia ieškoti ES pinigų, o po to tada jau pasiruošusios mokėti pačius. Tad mes turėtume irgi aiškiai sakyti tarybai, kad jeigu iškyla krizė, tai suprantama, ES turi rodyti atsakomybę, bet kartu taip pat turėtų elgtis ir taryba, prisimti atsakomybę nes taryba paprastai tinkamai įvertina situaciją, jie priima sprendimus dėl to, kaip reikėtų veikti, kokių veiksmų reikėtų imtis, bet sąskaitas už tai paprastai numeta e, Europos Sąjungai. Ir e, vėlgi jos griežtina biudžetą, bet kita vertus ES turi už tai mokėti. Tad mes turėtume vis dėlto reikalauti uh, kad būtų galima planuoti iš anksto, nuspėti situaciją. Labai ačiū, ponė Gairi. Jūs kreipėtės į mūsų komitetą ir kalbėjote apie rezultatais pagrįstą analizę. Galėtume pasakyti, kad mūsų komitete yra parengta keletas pranešimų tą linkme. Naujuose reglamentuose yra tie rezultatais pagrysti metodai įtvirtinti. Ir taip pat yra tas tematinis susitelkimas, tvaru, tvarus vystimasis, socialiniai klausimai, informacinės komunikacijų technologijos, o programoje yra rezultatų rodikliai, performance indicators. Taigi taip mes dirbame. O antras dalykas, reikėtų netgi turėti 6 procentų rezultatų rezervą, veiklos rezervą. Jeigu kas nors pasikeičia iš esmės, nes juk ne, ne, nebestatysim tiltų į niekur. Ir tai yra geras pavyzdys kitoms politikoms, tokioms kaip vys, vystomoji politika, nes jos taip neveikia. Ir mes e, per kitus metus galėtume parodyti ir 16 ir 17 metais, e, kai dėl to pirmojo pranešimo, tai aš jį rengiau ir mes pasieksime rezultatų ir tai yra geras pagrindas bendroms diskusijoms. Ačiū, baigiame diskusiją, dėkoju visiems už dalyvavimą. Ir e, ponė Von, galite į mus kreiptis, jeigu reikės, ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū už dalyvavimą. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra nuomonė, kurią kurią parengė ponas Poreba. Ir ji yra susijusi su komisijos e, teisėje kūros pranešimu dėl pramonės ir energijos. Ir mes kalbame apie pasiūlymą dėl reglamento, kuriomis būtų užtikrinamos priemonės, dujų tiekimo apsaugos e, užtikrinimo priemonės ir e, AFET, ENVI, ECON, IMCO ir TRAN komitetai dirba prie šios nuomonės, o mūsų pranešėjas pastatys, pristatys pranešimo projektą. O aš siūlyčiau pasteikti pakeitimus iki ketvirtadienio, birželio 22 dienos. Na, o dabar suteikiu žodį ponui Poreba kad jis pristatytų savo nuomonę. Gerbiamoji pirmininkė, ponės ir ponai, ačiū Jums. Ačiū, kad galiu pristatyti tokią svarbę nuomonę, nuomonę svarbių klausimų, kadangi reglamento patvir... reglamentas buvo patvirtinas 2010 metais, kai ES pasiekė pažangos dėl dujų rinkos integravimo. Ir tai leido imtis tam tikrų saugumo užtikrinimo priemonių. Manau, kad mūsų patirtis, iki šiol įgyta patirtis, Ir atsižvelgiant į dujų tiekimo krizės 2006, 2009, 2014 metais, rodo, kad kalbame apie tarp, tarptautinius klausimus, kurie daro įtaką visai Europos Sąjungai. Dabartiniai reglamentai nelabai apsaugo šalių dujų vidaus rinkas. Ir šios rinkos yra apsaugotos tik iš dalies. Kalbu ir techninė prasme. Manau, kad mes susidurėme su bendresnio pabudžio problemomis tokiamis, kurios yra savo pobūdžio labiau regioninės ir politinės. Ir manyčiau, kad norėjau tai ir pabrėžti savo nuomonėje, kad energetinis saugumas yra mūsų prioritetas Europos Sąjungoje. ir kad yra nustatyti energijos sąjungos tikslai. Reikia kalbėti apie tiekimo saugumo užtikrinimą ir mes norime įvesti sustiprintas, stipresnės e, bendradarbiavimo tarp valstybių narių priemonės. Ypač palaikome tuos pasiūlymus, kuriais susitelkiama į solidarumo principą, rizikos valdymą. Ir kitokias rizikas. Regioninės grupės glaudžiau bendradarbiauja su valstybėmis narimis ir visa tai sustiprina, padidina dujų tiekimo saugumą. Dėl to ir pats reglamentas veiks efektyviau. Kai dėl dujų, tarptautinio dujų tiekimo, tai per Europą teka 90 procentų dujų. Tai reiškia, kad yra nemaža rizika. Todėl kad nubanguos problemos per visą sistemą, todėl reikia apie tai kalbėti. Manau, kad regioninės požiūris, kurį aš skatinu ir kurį remiu, yra labai svarbus, jeigu reikia dalintis krizės pasiekmėmis. Reikalingi skaidrus kriterijai, ir konkrečios bendradarbiavimo priemonės, dėl kurių, kurias pasitelkus, būtų galima diversifikuoti tiekimą. Tai yra pats svarbiausias dalykas e, atsitikus nenumatytiems įvykiams. Manau, kad geresnis regioninis koordinavimas galėtų vykti remiantis bendrais standartais dėl tiekimo ir infrastruktūros, tuos standartus turėtų patvirtinti ES visos sąjungos lygmenių. Ir tuomet valstybės narės turėtų realias priemonės, su kurių pagalba galėtų valdyti riziką. Jeigu atsirastų kokiu nors problemų dėl tiekimo ar ypatingai didelio poreikio. Solidarumo principas turėtų būti teisiškai privalomas Tai reiškia, kad turėtų būti tokia priemonė, kuri leistų tiekti dujas namų ūkiams ir, pavyzdžiui, kitoms viešosioms įstaigoms, tokioms kaip ligoninėms. Mažesnė kaina. Taip pat svarbu keistis informaciją. Tai bus pabrėžta mano nuomonėje ir pritariu tam, kad Europos komisija reikėtų automatiškai informuoti apie susitarimus, kai jie pasirašomi arba kai jie keičiami tarp atitinkamų institucijų ir Europos komisija turėtų galėti, jeigu yra reikalas, pareikalauti daugiau informacijos, kurią būtų galima panaudoti vertinant su tiekimu susijusią riziką. Taigi šią prasme reikalingas didesnis skaidrumas. Ir aš ir toliau dirbsiu prie šio dokumento ir tikiuosi, kad mes parengsime tokią nuomonę, kuri padės užtikrinti e, reikalingo dujų kiekio tiekimą valstybėse narėse, ypač e, esant nenumatytiems atvejams. Tai turėtų būti vienas iš svarbiausių tikslų, kuriuos turėtume įtvirtinti savo dokumente. Kitaip tariant, reikėtų užtikrinti, kad regioninis matmuo būtų išlaikytas. Ir kad mūsų komitetas tam pritartų. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Ponas, pono Hetman nėra. Ponas Van Nisteroj, EPP vardu, prašau. Pono Hedmano nėra. Bet e, jo požiūris e, pateiktas. Jeigu dujų tiekimas yra svarbus, tai pirmiausia norėčiau pasakyti, kad dujos yra esminė energetinio derinio sudėtinė dalis. Kai kas sako, kad dėl atsinaujinančio energijos šaltinių nereikės dujų, bet iš tikrųjų ir tas dujos reikalingos ir perėjimų pereinamajam laikotarpiui. Ir dujos yra daug geresnės nei anglis kaip energijos šaltinis ir uh, Manau, kad ir per kitus 50 metų dujos išliks svarbios, nes, kaip teigėte, kaip nurodyta dokumentuose, kai kurios šalis labai priklauso nuo importo ir Rusijos strateginė pozicija tuo atžvilgiu yra svarbi. Tai taip pat rodo ir silpnasias jungtis, užsitikrinant tiekimą. Mes tai supratome ir ankstesniais metais, jūs minėjote ir 2006, ir 2009, ir 2014, ir tai tikrai ne vieninteliai laikotarpiai ir ne paskutiniai, kai atsirado grėsmė dujų tiekimui. Taigi, kaip teigiate, regionalizavimas yra labai svarbus. Ir būtent todėl mes rengėme, mūsų komitetas rengė šią nuomonę regionalizavimas yra didesnės apimties. Ir ponas Hetmanas taip pat pabrėžė, e, kokia sistema yra tai paremta. Ir kalbama apie solidarumą su kaimynais esant sudėtingoms situacijoms. Galima padaryti labai nedaug pakeitimų. Jeigu prieš dešimt metų tos visos pumpavimo stotys galėjo dujas pumpuoti viena kryptimi, tai dabar kiekviena pumpavimo stotis gali pumpuoti dujas ir vieną ir kitą pusę. Ir tai yra labai svarbus klausimas, turint galvoje ir solidarumą ir kitus dalykas. Antras dalykas, ką mes padarėme, tai įpareigojome valstybės narės sukaupti strateginį rezervą. Nes e, jeigu pritrūksta dujų ir e, jų reikia, tai turi būti tie papildomi pajėgumai. Todėl labai teisingai pasakėte ir ponas Hetman labai teisingai pabrėžė, kad reikalingas skaidru, skaidrumas, reikia įgyvendinti savo priemonės. Anksčiau mes esame susitarę dėl e, reakcijos į e, netidėliotinas aplinkybės, per kiek dienų reikėtų sureaguoti ir įvertinti iš naujo situaciją. Ponas Hetman e, peržiūrės jūsų pakeitimus ir e, e, remia jūsų nuomonę, bet mes pateiksime pakeitimų. Tai tokia, toks yra mąstymas EPP frakcijoje. Ačiū, ponia Malkova. Aš kalbėsiu tik apie politinius dalykus, nes kolegos labai teisingai pažymėjo, kodėl svarbu peržiūrėti šį dokumentą dėl dujų tiekimo saugumo. Mes iš, iš patirties tai žinome, taigi kartotis nebūtina. Kaip teigia pranešėjas, mes pritartume didžiai daliai teiginių. Manau, kad reikėtų susitelkti ties trimis pastabų dalimis. Pirmiausia, jau buvo kalbėta apie regioninį sujungimą, regioninį bendradarbiavimą. Tai yra tos šalis turi turėti priekybinius santykius, turi turėti atitinkamą infrastruktūrą ir regionas turi būti, regionė situacija turi būti gerai subalansuota, kad būtų bent vienas viena labai stipri šalis, kuri pakankamai diversifikuoja energiją. Taip pat reikėtų sukurti dvi šalius bendradarbiavimo ryšius. Ir tokiuose valstybėse narise reikėtų parengti bendrus planus remiantis regioniniu bendradarbiavimu ir galbūt juos reikėtų suderinti su uh, E, energijos infrastruktūros koridoriais. Na, o trečias dalykas - solidarumo mechanizmas. Mes irgi tai minėjome ir susidaro įspūdis, kad reikia dar pabrėžti tai ir patikslinti, kai būtų dalyjamas išlaidomis, kaip partneriai dalintųsi išlaidomis, kaip jie turėtų prisidėti nelaimės atveju. Ir labai svarbu kalbėti apie komercinius teisinius su tuo susijusius klausimus. Na ir paskutinė pastaba susijusi su 15 straipsniu. Mes kalbame apie energijos bendrijos pasi susitarimus pasirašysių šalių įpareigojimus. Ir mums dar reikėtų padirbėti prie šio mechanizmo, reikėtų atsižvelgti į riziką, kuri gali atsirasti dėl, pavyzdžiui, E, kaip mūsų atveju Slovakijoje kaiminė yra Ukraina. Ir dujų rinka Ukrainoje yra daug didesnė nei kaimininėse šalyse. Taigi mums reikalingos tam tikros garantijos, kad jeigu rytų Europoje atsirastų problemos, kad dėl to nepatirtų poveikio e, kitos šalis. Taip pat reikėtų kalbėti apie pagrindinės socialinės paslaugas ir irgi reikėtų apibriešties, nes aš matau tam tikrą riziką. Jeigu taikysime šią savoką, tai apsaugomų. Šiaip ar taip, tie piliečiai, kuriems reikalinga pagalba, yra ginami ir saugojami valstybėse narise. Ir mes pateiksime pakeitimus ir pasiūlysime savo mintis. Alde frakcijos vardu. Atsiprašau, aš kalbu apie. Kai dėl energijos saugumo mums reikėtų pagalvoti apie sąjungos konkurencingumą ir augimą ir dabartinis 2010 metų reglamentas tai pirmas žingsnis e, siekiant geresnio koordinavimo, užtikrinant dujų tiekimą. Bet šis požiūris pasirodė nepakankamas e, ir atsirado problemų. Taigi mums reikia pašalinti kliūtis esančias tarp valstybių narių ir numatyti mažesnės prevencinės išlaidas. Reikėtų sugrupuoti valstybės narės, taikyti tą vadinamą regioninį požiūrį, kuris jau buvo paminėtas. Ir tai šiek tiek skirtusi nuo to regioninio požiūrio, kurį jau mes tiek kartų esame aptarę. Bet labai svarbu sugrupuoti valstybės narės regioninių požiūrį, kad būtų galima vienodai, skir... vienodai skirstyti dujas. Ir jeigu atsirastų krizė, reikėtų stiprinti sąjungos energetinį saugumą, kad dujų rinka būtų atsparesnė, kad būtų remiamasi rinkos mechanizmų dėl dujų gamybos. Taip pat turime padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir išspręsti diversifikavimo klausimus, kad nebūtų priklausoma nuo dominuojančių šalies tiekėjų. Taigi ES turėtų siekti energijos šaltinių diversifikavimo, tiekimo šaltinių ir tiekėjų reikėtų visiškai atitikti, laikytis ES teisės aktų, atsisakyti projektų, kurie turi neigiamą poveikį energetinių klausimų. Projektai, kurie netitinka tikslų, šių tikslų neturėtų būti finansuojami iš ES lėšų. Pagrindinis reglamento principas turėtų būti solidarumas ir bendradarbiavimas, bet taip pat reikalinga ir pagarba, kad būtų galima skleisti rinkos ekonomikos principus. Reikia nustatyti atitinkamas rizikas kiekviename regione, optimizuoti koordinavimo priemonės ir e, užtikrinti, kad tos priemonės nekainuotų per daug klientams. Ačiū pirmininkė, mes įvertinsime pakeitimus, e, turėdami visą galvoje. Pone Mišel, jūs esate šešėlinį pranešėją, prašau. Ačiū. Ir mes. Labai ačiū. Taip, dujų tikimo užtikrinimas labai svarbus dalykas, taip pat svarbu užtikrinti ir solidarumą tarp valstybių. Turime tris pagrindinės pastabas. Pirmiausia. Pirmiausia yra svarbia, svarbu gerai pasiruošti galimoms krizėms. Ir čia galima galvoti apie tai, kad reikia, reikia tarkime, pasiremti atsinaujančiais ištekliais, reikia numatyti alternatyvų dujų tiekimui. Tas yra svarbus dalykas. Ir tai yra na, pasirengimo kriziai dalis, numatyti alternatyvų energijos šaltinį. Toliau. Sutinku su, tokio, su tuo, ką pasakė kolega iš Socialdemokratų frakcijos. Problemų kelia e, socialinių paslaugų ar, ar viešųjų paslaugų apibrieštis. Nesame įstikinę tikrai, tai reikia apibriežti ES lygių. Galbūt tai reikia palikti valstybėms narėms, kad jos apsibrieštų Mes manytume, kad geriau būtų, jeigu valstybės narės pačios apibrėžtų šį klausimą. O jeigu jau reikėtų tai daryti Europos lygiu, galbūt reikia atsvelgti į devintą pakeitimą. Bet kad reikėtų palikti daugiau manevro laisvės valstybės narėms. Jūs ten kalbate apie švietimą, saugumą, e, sveikatos priežiūrą, vaikų priežiūrą. Na, reikia čia labai atidžiai ir atsargiai pagalvoti. Ir trečioji pastaba. Čia kalbame apie vietos valdžios įtraukimą. Jeigu kalbame apie regioninį požiūrį, jeigu norime regionalizuoti sprendimus, tai reikia suprasti, na, kas yra tie pagrindiniai veikėjai, su kuriais reikės kalbėtis. Reikia čia konkrečiau šiek tiek pažiūrėti bet iš principo pal palaikome. Dėkui. Dėkoju. Ponas Roper, norite pasisakyti? Ačiū pirmininkė, gerbiamas kolega Prieba. Visų pirma, noriu perduoti žaliųjų šešėlinio pranešėjo frakcijos kolegos Krelko apgailestavimus, kad dėl tam tikrų svarbių renginių Kroatijais negalėjo dalyvauti. Mūsų frakcijas ir savo vardu dėkoju už jūsų darbą rengiant nuomonę ir siūlomus pakeitimus. Mes sutinkame su teiginiu, jog dabartinės ES teisės lygmuo neužtikrina pakankamo valstybių narių dujų rinkų stabilumo. Todėl iš principo sveikiname naujų stabilumo mechanizmų įvedimą ir esamų stiprinimą tam, kad pasiekti taip reikalingą rinkos stabilumo apsaugos lygį bei paskatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Sutinkame, kad tais atvejais, kai vienose valstybės narėse neveikia rinkos mechanizmai, Kaiminės valstybės narės turi teisę turėti apsaugoti savo piliečius nuo galimų pasiekmių. Aptariamas reglamentavimas turėtų padėti pasiekti aukštą sparumo krizėms ir netikėtiems tiekimo sutrikimams lygį ir sumažinti jų vartojimo poveikį. Ir kaip pavyzdžiui noriu pateikti pavyzdį, Lietuva yra pastatčiusi suskistintų gamtinių dujų terminalą, kuris dėja šiandieną dėl visą eilę, sakykime, faktorių naudojamas tik tai trečdaliu ir manau, kad jis e, tikrai galėtų surasti šiandieną e, tokį reikalingą poreikį naudoti dujas Europoje. Ir e, vietoj to, kad, kad mes kalbam šiandieną labai garsiai, kad reikia dar vieno Nord Stream 2, kai esamas Nord Stream 1 naudojamas maždaug tik tai E, savo pusę pajėgumo. Ir kitas dalykas, e, šiandieną žinom, kad e, atsinaujinanti ir žalioji energetika kiekvienais metais vis plečiasi ir plečiasi, tai kalbėti apie tai, kad papildomas gam, reiškia, dujų vartojimas tikrai, manau, neauks. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną aspektą - energetinį skurdą. Stebėtinai daug ES piliečių iš labai daug valstybių narių susidarė su sunkumais apmokėdami sąskaitas už energinės paslaugas, ypač žiemos mėnesiais. Dėl aukštų energetikos paslaugų kainų šios šeimos ypač žiemos laikotarpiu susidarė ties net žemiau skurdo ribos. Todėl esu įsitikinęs, kad labai svarbu akcentuoti ir apsauginių finansinių priemonių svarbą priemonių skirtų tam, kad mažinti energetinį skurdą energetinės anglodos politikos darnos energetikos linkme. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į didelį, tačiau neišnaudojamą ES potencialą energe, atsinaujinančios energetikos srityje. Iškastinės energetikos atsisakyti turime bent jau dėl to, kad sumažintumėm poveikį klimatui bei padidintumėm savo nepriklausomybę nuo išorės tekėjų. Nemažiau svarbia užduotimi yra ir esamos energetikos infrastruktūros bei pastatų energetinio efektyvumo didinimas. Tokį renovavimą reikia vertinti ne tik kaip galimybę sumažinti energijos kaštus, kaip buvęs meras galiu daug papasakoti, kaip atlikę renovavimą mes išlaidą šildymui sumažinome du kartus, bet ir kaip galimybę ES verslui bei technologiniai pažangai energetikos rytyje. Tam mes turime orientuoti ir struktūrinius fondus. Turime sudaryti visas sąlygas, kad šioje srityje atsirastų ES struktūrinių fondų ir programos Horizontas 2020 bei valstybių narių finansinių instrumentų sinergija. Būtina atnaujinti šiuo metu beveik neegzistuojantį valstybių narių tarpusavę bendradarbiavimą šioje srityje. Nemažiau svarbu skatinti ir dujų transporto infrastruktūros standartizavimo procesą. E, žaliųjų pranešėjo vardu dėkoju ir manau, kad surasime kompromisus. Ačiū už darbą. Thank you. Thank you very much. I don't know. Labai ačiū. Kitų dvišilinių pranešėjų nematau, nes damato nėra. Galbūt vėliau pateiks nuomonę. O dabar tiksiu žodį Europos komisijos atstovui, energijos direktorato atstovui Prašau. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas pranešėjo, gerbimieji nariai. Labai ačiū, kad pakvietėte į šią svarbę diskusiją. Teikimo saugumas yra vienas iš penkių prioritetų, kurie svarbiausia yra energetikos politikai. Esminės svarbos tai dalykas yra. Greta to, aišku, svarbu yra energijos vartojimo efektyvumas bei atsinaujantis ištekliai. Beje, biodujos taip pat yra tarp atsinaujančių išteklių nes jais galima pakeisti, šiomis dujomis galima lengvai pakeisti dujas. Būtent todėl reikėtų jas minėti šias, e, per šias diskusijas. Mes žinoma suprantame, kad energetikos efektyvumas yra vienas svarbiausių dalykų, ką galime padaryti, siekdami užtikrinti energijos tiekimo e, apsaugą. Tai kalbėsime tiek apie atsinaujinančius išteklius, tiek apie energetinį efektyvumą. Vis tik pagal visus įmanomus scenarius, kuriuos piešėme iki 30-50 metų, vis tik dujos išliks svarbus dėmuo. Ir tai yra pats švariausias iškastinis kuras, kuris gali būti naudojamas pereinamojo laikotarpiu, kol bus mažinamas e, anglės naudojimas. Taip pat reikia stiprinti vidinę energetikos rinką, tačiau reikia turėti galvoje, kad e, vidaus rinka neišspręs visų problemų. Būtent todėl manome, kad šis reglamentas yra labai svarbus, ypač turint galvoje tas krizės, kurios buvo 6, 9, 14 metais. Taip pat reikia užtikrinti didesnį regionų bendarbiavimą, nes kol kas per daug buvo susilkima ties nacionaliniais sprendimais, kurie dažnai netkreipė dėmesio pakankamai į kaimynų interesus ir kartais netgi tie interesai būdavo pažeidžiami. Todėl labai svarbu numatyti tarptautinės priemonės tarp kaimyninių valstybių, dėl kurių sutars tos valstybės. Ir aišku, svarbu atlikti bendras analizės, tai yra svarbi išksinės priem, e, žingsnis priemonės numatyti, bet vien tik analizės neužtenka. Ne, reikia konkrečių žingsnių, kaip didinti tarptautinį bendarbiavimą. Dėl to reikia numatyti tokias darbo grupės tarp valstybių narių. Negalime tiesiog palikti visko savėgai ir tikėtis, kad valstybės narės pačios susiburs į grupelės ir kokiu nors būdu ieško sprendimų nes procedūros būtų per sudėtingas tokiu būdu. Geriau, kad e, Europos parlamentas ir taryba, teisės kuriejai viską tinkamai apibrieštų ir negalime atidėlioti šio sprendimo. Mes esame numatę kriterijus, kaip sudaryti regionus. Svarbu, kad grupės būtų gana mažos ir stabilios. Ir taip pat svarbu, kad grupės suderintų valstybių narių stipresias ir stipresias pusės ir taip sukurtų sinergiją kad, pavyzdžiui, stiprios valstybės narės, kurios turi prieigą prie suskistintų dujų, galėtų atsverti kitų valstybių narių problemas, tų valstybių narių, kurios neturi prieigos prie šių rinkų. Toliau, skubaus tiekimo koridoriai, nenumatyto atveju koridoriai, na, yra svarbi papildoma priemonė, tačiau visų problemų neišspręs, tai negali būti vienintelė priemonė. Ir tai yra reikalinga priemonė šalia regioninių grupių, o negali jų pakeiti. Tiesiog reikia aiškiai seiškinti, iš kur dujos gali tekėti, kai tų dujų prireikia. Taigi reikia dar labiau europinio požiūrio. Toliau. Solidarumas yra kitas labai svarbus dalykas šiame reglamente. Solidarumas yra toks svarbiausias apsidraudimo nelaimimi mechanizmas. Tačiau reikėtumėt e, apibriežti teisinę, finansinę, administracinę atsakomybę Apie tai kalbės ir e, valstybių narių dujų klausimų ekspertai tinkamo darbo grupėje. Bus šie klausimai analizuojami. Bet manome, kad čia reikia daugiau lankstumo. Nes reglamente neįmanoma viską iki galo apipriešti. Dėl to, kad e, situacija Europos įvairiose vietose skiriasi. Kas dar svarbu mūsų pasiūlyme? Svarbu, kad sutartis būtų skaidrios. Reikia gerinti informacinį pagrindą, kurio daromas rizikos vertinimas valstybėse narėse Ir taip pat komisija turi atlikti peržiūrą. Ir mes matėme per praėjusios dujų krizės, kad valstybės narės ne visuomet iki galo supranta tuos apribojimus, kuriuos numato e, komercinės sutartys. Tiek iš pirkėjų pusės, tiek iš tikėjų pusės. Ir dažnai, ir dažnai tie apribojimai yra labai svarbus. Todėl reikia numatyti automatinį dalinimos informaciją mechanizmą. Kitas svarbus elementas – didinti bendarbiavimą ir čia reikia subalansuoti požiūrį, kad būtų gerai spindėti visų pusių interesai, abipusiškumas, kad būtų užtikrintas. Nes abiejų pusių, tiek prikėti pardavėjų interesai turi būti ginami, reikėtų pastiprinti vidaus rinką, bendrauti su pasaulinė energetikos bendruomenė, užtikrinti daugiau likvidumo rinkoje ir kurti bedarbiavimo pagrindus. Kitas klausimas yra saugotini vartotojai ir socialinės paslaugos. Na, čia reikia numatyti lankstumo valstybėms narėms. Kodėl manome, kad reikia taip įbrėžti Europos lygių? Tai tam, kad būtų galima geriau padėti kaimynams. Tačiau negalime leisti, kad, tarkime, vienų valstybių narių galbūt dosnumas pakenktų jos valstybės narėms. Taigi reikia čia ieškoti vidurio kelio. Paskutinis svarbus dalykas - infrastruktūra. Manome, kad reikia kuo geriau išnaudoti tai, ką turime, nekurti perteklinių pajėgumų, tačiau svarbiausia yra viską kuo geriau apjungti, ypač užtikrinti e, dujų tiekimą visomis kryptomis, kryptimis, nes tyrimai rodo, kad tai yra labai naudingas elementas. Ir tyrimai rodo, kad ypač visais koridoriais galima būtų taip plėtoti ir tai būtų labai naudinga. Taigi, labai dėkuoju štai, kad mus pakvietėte į savo posėdį. Ir žinoma, lauksime tolesnių jūsų pastabų ir dirbsime kartu. Ačiū. Dėkoju, ponia Poreba. Ar norite dar tarti baigiamai žodį? Taip, ačiū kelias tik pastabos. Visų pirma, tai visiems dėkoju už pastabas, už komentarus, už pasiūlymus. Manau, kad jūsų pasiūlymai nuomonę sustiprins, ją pagerins. Labai džiaugiuosi, kad iš principo matau sutarimą komitete. Matau, kad komitetas sutarė, jog reikia papildomų priemonių, kurios didintų tiekimo saugumą, užtikrintų e, tiekimą, užtikrintų tiekimą vidaus rinkoje. Manau, kad reikia daugiausia kalbėti apie tris elementus, kurie bus, bus pats svarbiausi. Pirmiausia, regioninės grupės. Antra, solidarumas turiu, turiu kalbas solidarumą tarp valstybių narių. Ir trečias dalykas - skaidrumas, kontraktų skaidrumas. Tai turėtų būti trys pagrindiniai elementai, kurie taps mano e, nuomonės pagrindu. Bet žinoma, lauksiu visų jūsų pakeitimų, tiesiais dalykais, kuriuos jūs minėjote, nes žinoma, tai, ką jūs sakote, aišku, dera su šiais dalykais. Ir žinoma, galima tas, šias, šias tris temas įvairiai plėtoti. Labai dėkoju visiems dar kartą ir nebejoju, kad mūsų visų bendrai parengta nuomonė bus tokia, kurią tikrai galėsime didžiuotis, kad prisidėjome prie reglamento sustiprinimo ir padėsime užtikrinti geresnį dujų tiekimo saugumą visai ES. Labai ačiū. Dėkoju. Eikime prie kito klausimo. Tyrimo pristatymas, B teminio skyriaus atliktas tyrimas, visuotinės svarbos paslaugos 14-20 metų finansavimo laikotarpiu komitetas paprašė tokio tyrimo, kad būtų galima įvertinti ESIF lėšų panaudojimą, užtikrinant visuotinės svarbos paslaugas būtent šiame programavimo periode. Tyrimas atliktas ir šiandieną ponas Erikas Glorsenas, vyresnysis konsultantas, pristatys rezultatus. Po pristatymo steiksiu žodį nariams, kad galėtų užduoti klausimus ar išsakyti pastabas. O dabar, ponė Glorsonai, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, garbėjai nariai. Dėkuoju už kitą galimybę pristatyti šį tyrimą apie visuotinės svarbos paslaugas 40 metų finansavimo periode. Mūsų įmonė Special Foresight atliko šį tyrimą Na ir norėčiau pasakyti, kad visuotinės svarbos paslaugos yra ir iššūkis, ir paradoksas. Pirmiausia, svarbu tai, kad sanglaudos politika tiesiogiai ir netiesiogiai siesi su VSP. Tačiau taip pat svarbu tai, kad VSP pati savoka, šių visuotinės svarbos paslaugų savoka, mažai naudojama. Ir viena vertus nu, naudojama šį savoką tam, kad būtų apgintos socialinės paslaugos, kita vertus taip pat siekiama užtikrinti ir konkurencingumą. Ir čia paradoksas yra. VSP yra labai svarbus dalykas teritorinės ir, ir socialinės sanglaudai. Tai turėtų skatinti išmanų, įtraukų augimą. Ir taip pat, v, taip pat sanglos politika gali padėti užtikrinti VSP įgyvendinimą. Tačiau sanglos politikoje apie VSP, apie socialinės svarbos paslaugas beveik nekalbama. Kasgi yra VSP? Na, tai yra apibrėžima kaip tokia ekonominė veikla, kuri atliekama rinkos kontekste ir duoda rezultatų, kurie yra naudingi visuomeniai ir kurie nebūtų buvę pasiekti be visuomenės įsikišimo. Ir čia išėna tautologija. Taigi, VSP yra tokia sritis, kur mes primame teisės aktus, nes tų teisės aktų reikia. Na, išėna tautologija. Toliau. Viešasis interesas. Nėra iki galo aiški ši savoka. Viešas, vieši interesai kinta, žiūrint iš skirtingų perspektyvų, regionių perspektyvų, socialinių grupių perspektyvų, na, po, poreikiai kinta. Taip pat poreikiai interesai kinta laikui bėgant. Pavyzdžiui, tai gerai iliustruoja plačiuošių interneto arba mobilio ryšio tinklo klausimas. Ar tai yra VSP atvejai? Kitas svarbus dalykas kinta rinkos galimybės teikti šias paslaugas, ypač atsižvelgiant į didesnį Europos integraciją bei globalizacijos poveikį. Todėl VSP yra labai dinamiškas rytis, kur nuolat reikia atnaujinti politiką. Ir šiame trumpame pristatyme norėčiau pirmiausia kalbėti apie VSP įgyvendinimą Europoje po to kalbėti apie ESIF indėlį įgyvendinimą ir po to pateikti rekomendacijų. Pirmiausia, kaip įgyvendinama VSP Europai? Na, tai yra didelė ekonomikos dalis. Visai, ekono, visai Europai 25 procentai pridėtinės vertės sukūrėme būtent VSP srityje. 30 procentų užimtumo sukūrėme šioje srityje ir 200 procentų investicijų yra šioje srityje. Taip pat pasakytina, kad labai skiriasi tai tarp šalių. Pavyzdžiui, mažiau 20 procentų Rumunijoje pilietinis mirties to siekia ir daugiau nei 40 procentų Belgijoje, Danijoje ir kitose panašiose šalise. Taigi labai, labai skiriasi pilietinė vertė, taip pat ir užimtumas. Mažiau nei 19 procentų Rumunijoje ir daugiau nei 40 procentų Belgijoje ir kitose šalise. Investicijas mažiau nei 11 procentų yra e, vienose šalyse, o Lietuvoje, pavyzdžiui, yra daugiausiai Europoje. Tai mes matome iš 10-14 metų skaičių ir matome, kad VSP dalis ekonomikoje auga. Taigi VSP veikia kaip stabilizuojantis veiksnys krizės metu. Na, bendrai vertinant, manome, kad VSP siekia apie ketvirtį Europos ekonomikos. Ir Galbūt būtent dėl to sunku tai apibriežti kaip aiškia vieninga kategorija Europos, Europos politikoje. Tuo pat metu galima būtų pasakyti, kad VSP yra svarbiausia politinės rytis, kuri ir apibrėžia Europos socialinės rinkos ekonomikos modelį. Kaip žinote, Europos politika neliečia, tarkime, kai kurių verslo klausimų, atlyginimo klausimų, profsąjungų kai kurių klausimų, tačiau Europa imasi priemonių, kurios padė, turi padėti vietos tarnyboms įgyvendinti ir teikti VSP. Tad VSP yra svarbus dėmuo apibrėžiant socialinę rinkos ekonomiką. Ir tą modelį, kur turime Europoje. Taip pat pastebėtina, kad čia yra disbalanso matome, kad iš vienos, iš vienos pusės jau yra sudėtinga, kai yra bandoma Europos lygių užtikrinti tokių paslaugų tiekimą. Kyla daug problemų tame procese. Taip pat e, greitai gyvenamos priemonės, kuomet individai yra ginami nuo įvairių e, sunkumų, kurios gali kelti Europos politiką. Taigi matome, kad šiose skirtingose rytise judamas kitum greičiu. Taip pat pasinė, kad VSP yra labai dinamiškas ir skirtingas, sritis skirtingas, todėl labai daug skirtumų. Bet iš esmės yra du būdai, kaip spręsti šios klausimus. Pirmiausias klausimas tai yra iš karto imtis rinkos reglamentavimo ir apribojimų. Tai yra iš karto matyti tam tikras rėmus rinkai ir sistemą, kad rinka teiktų šias paslaugas. Kitas dalykas - stebėti, kokį poveikį daro laisva rinka ir tuomet kompensuoti, jeigu aptinkamas yra neigiamas poveikis. Ir būtent uh, toks darbo modelis yra pats labiausiai paplitęs. Įskyrus galbūt kai kurias sritis, pavyzdžiui, energetiką ir transportą, kur yra kitaip. Koks yra svarbiausias klausimas tuomet teikiant VSP Europoje? Na, pirmiausia, reikia gerinti gamybos iškelimo e, praktiką, nes vis, vis daugiau viešųjų paslaugų yra iškeliama perkeliama į kitas šalis ar regionus. Žinome, kad įvairius reglamentai tai riboja. Pagal dabartinę sistemą, bet kokiai e, valstybė, bet kokiai valdžiai, saugiausias būdas spręsti problemas tai yra imtis, e, e, tai yra rengti europinius konkursus ir perkelti paslaugas kitas šalis, kad būtų išvengta kaltinimų protekcionizmu. Ir tai gali kelti na, taip pat ir sunkumų regioniniai vietos valdžiai. Todėl reikia visuomet atvykti taip pat ir vietos regionos valdžios poreikius. Čia taip pat svarbu nepamiršti ir paslaugų tiekimo kokybės. Pavyzdžiui, svarbus dalykai yra prieinamumas, kaina, prieinamumas ir ne visuomet privatus tiekėjai apie tai pagalvoja. Tad svarbu neišleisti iš akių, kalbant apie viešą interesą. Kitas esminis dalykas kaip plėtoti privatus ir viešo sektoriaus partnerystę, kad tai atitiktų, atitiktų visų lūkesčius viešosiams paslaugoms. Žinau, kad yra įsteigtas e, žinių centras prie Europos investicijų banko, kuris susijimo šio klausimu. Tačiau pasakytina, kad e, kalbant apie fondus, partnerystės užtikrinimas visuomet būdavo sutinkas klausimas dėl įvairių pribojimų. Kitas dalykas, reikia remti socialinę e, verslininkystę, socialinę verslininkystę pasiremti daugiau, nes tai gali prisidėti prie VSP teikimo, ypač krizių metu. Būtent krizių metu, kuriuose valstybėse labai išaugo socialinės verslininkystės svarba, todėl reikia tvariai palaikyti iš reguliacinės pusės šią sritį. Ketvirtas dalykas, rei, Tai reikia turėti galvoje, kad regioniniai vietos valdžiai dažnai daug problemų kelia demografiniai pokyčiai ir gyventojų skaičius mažėjimas. Tai skirtingose vietos vyksta skirtingų greičių. Ir dėl to turim galvoje, kad regionų patirtis skiriasi, tą patirtį būtų galima pasidalinti. Ir būtų galima pasidalinti kaip patirtimi, kaip, kaip pristaikyti prie gyventojų skaičius mažėjimo, kaip taip pat prie senėjimo visuomenės pristaikyti. Būtent čia tikrai galima gal daug naudos dalinimuose patirtimi. Ir pasis dalykas, norėčiau paminėti, tai užtikrinti tarptautinį VSP tiekimą tarp valstybių, kuris yra greta. Tai yra svarbus klausimas europinių lygių. Ir svarbu kalbėti, kaip įveikti įvairius barjerus tarp valstybių narių, tiek kalbinius, tiek teisinius. Dabar pasižiūrėkim į būtent e, strateginių investicijų fondo mm, indėlius. Čia dabar e, iš to fondo paprastai remiamos visuotinės svarbos paslaugų investicijos, o ne pačios nuosta, jų teikimas. Ir dabar yra tam tikri teminiai tikslai, tačiau jie neapima tokių sričių kaip, sakykime, būstai, transliavimas, pašto paslaugos. Galima pasvarstyti, sakykime, kaip švietimas e, gali prisidėti prie darbo rinkos e, geresnės pusiausviros Tad e, be to žinom, kad nėra konkrečių reglamentavimo nuostatų e, projektams, e, kurie susiję su visuotinės svarbos paslaugomis. Ir čia vėlgi veikla įvairiai atliekama ir paprastai nėra tokių vienodų taisyklių. Be to, yra kartu didelis vaidmuo tenka transnacionaliniams Europos teritoriniams programoms, perkeliant, skleidžiant gerąją praktiką. Ir tos programos tikrai prisidėjo prie gerosios praktikos sklaidos Europoje. Yra tam tikrų centrų Europoje, pažiūrėjau, Šiaurės Švedijoje, yra mokymo perkvalifikavimo centrai, uh, kurie pasiteisino. Kartu Prancūzijos, Vokietijos pasienyje vėlgi yra toks integruotas centras skirtas vandenų valymui ir panašių pavyzdžių. Tad e, iš tikrųjų tokiomis programomis galima pasiekti tam tikrų rezultatų, tačiau reikia vis dėlto užtikrinti jų testinamumą. Tad tokia būtų pastaba apie būtent gerosios praktikos skleidimą. Dabar norėčiau šiek tiek paaiškinti, kaip e, vėlgi e, veikia. E, ir čia tokiais pavyzdžiais pasiremsiu. Mm, čia vienu pavyzdžiu, būsto pavyzdžiu Maltoje, pirmas pavyzdys. Tai socialiniai būstai Maltoje. Antai yra investavimo prioritetas, tai yra at, at, atgaivinti tokias skurdžias bendruomenės. Ir progra, Maltos konkreti programa, jos tikslas e, pastatyti daugiau geros kokybės socialinių būstų ir tada jau konkreti veiksmų programa numato kartu ir viešųjų erdvių atnaujinimą socialinių būstų pagerinimą ir taip toliau. Tad Taip, dabar, kai daromos investicijos į socialinius būstus, tai daroma prielda, kad tai teigiamai paveiks veikatą, socialinę padėtį. Ir čia vėlgi matom, kad tai toks savotiškas tautologinis mąstymas čia reiškėsi. Nes ESIF e, šiuo atveju svarbus, kai kalb, kai kalbama apie tą dalį, kai investuojama į socialinius būstus, e, kad būtų galima pagerinti sveikatą ir socialinę integraciją. Bet klausimas kyla, galima. Tai gal nereikėtų sutelkti vienos visos veiklos būtent iš tai šitą elementą. Uh, galbūt būtų galima numatyti ir tam tikrių mišrių modelių tarp, sakykime, socialinių būstų ir kitos rūšies būstų. Toliau, mąstant apie konkurencijos politiką, kuri šiaip jau e, iš tikrųjų yra greta sanglaudos politikos. Manoma vis, kad šiuo atveju sakykime, jeigu veikia laisvoji rinka nuolat ir dėl to tada, sakykime, vien tik tai laisvosios rinkos jėgos, tai tada vėl nesprendžiamos veikatos, socialinės atskirties problemos. Tai vėlgi tada e, šiaip jau reikėtų vadovautis kitokią e, program, programų logiką kartu, sakykime, nu, nustatant tokį tikslą kaip investicijos į tam tikras bendruomenės, kad būtų galima pagerinti jų sąlygas, bet kita vertus, vėlgi, ar tai dera su apskritai politika, kuria remiasi šitas pavyzdys. Kitas pavyzdys, sakykime, plačia juoščio ryšio e, prieiga Estijoje. Ir čia jau yra e, reglamentas, Tai yra pagal kurį vėlgi partnerysčių e, pagrindų, e, partnerystės pasiteikiamus ir vėlgi veiksmų programa konkreti Estijoje, jos tikslas pagerinti plačiajuoščio ryšio e, tiesiog sklaidą tam, kad būtų galima pagerinti elektroninių paslaugų įgyvendinimą. Bet kita vertus galima kelti klausimą, ar iš tikrųjų plačiajuoščio ryšio buvimas įgalins, sakykime, įmonėms siekti tam tikrų tikslų. Tam tikrais atvejais tai nėra pats geriausias e, būtent e, visuomenės intervencijos pavyzdys, nes tokiu atveju gali ir privačios bendrovės dėkti plačiai juosti ryšį, jeigu, sakykime, rinkoje atsiranda natūralus poreikis, paklausa. Tad čia vėlgi šiuo atveju. Čia vėlgi paminėtina konkurencijos politika ir kartu sanglaudos politika, nes uh, Dabar kokie trūkumai paminėtini? Tai vėlgi ESIF e, lėšų. Dabar e, čia galima sakyti, kad kad e, vien tik tai infrastruktūra galima pagerinti visuotinės svarbos paslaugų teikimą Bet kita vertus vėlgi reikėtų turėti visą priemonių įvairovę, kuriomis būtų galima pasiekti darnesnį regioninį vystimąsi ir geresnę gerovę regioninių lygių. Tad vėlgi tie infrastruktūros in, investicijos irgi gali būti kvestionuojamos. Be to, ką nustatėm, kad nepaisant tam tikrų pastangų e, laikytis integruoto teritorinio požiūrio, vis dėlto dažniausia vadovaujamasi sektorine logika, sakykime, transporto sektorius, kuris ir būtent investicijos nebūtinai ten prisideda prie socialinės sanglaudos ir panašiai. Be to, tokios svarbiausios pagrindinės ESIF programos galėtų paremti daugiau e, novatoriškų visuotinės svarbos paslaugų teikimo e, projektus. Dabar, ką mes rekomenduojam dabartiniu programavimo laikotarpiu? Pirmiausia, Mm, informuotumo priemonės e, tiesiog kartu aktyviau naudoti ETC e e programas, tiesiog užtikrinant, kad jomis būtų pasiekiama regioninės plėtros tikslų. mes galim ir toliau skatinti ETC programas, kad būtų skleidžiama geroji praktika, turiu galvoje e, lėšų veiksmingumas ir vėlgi atsižvelgiant į tam tikras nuošalės, mažiau apgyventas e, Europos teritorijas, galim skatinti panaudoti dabartinės priemonės E, susijusią su integruotomis investicijomis, tai tuos priemonės galėtų būti mobilizuojamos tam, kad e, visuotinės svarbos paslaugos būtų veiksmingesnės ir darnesnės. Dabar žvelgiant e, į laikotarpį po 2020 metų, tai dar kai ką būtų galima gerinti. Pirmiausia, reikėtų tiesiog atsikratyti to e, į konkurencingumą orientuoto požiūrio reikėtų labiau tiesiog bendradarbiaujant, bendradarbiavimo būdu būtų galima apibūdinti tą pirmiausia visuotinę svarbą tam, kad tiesiog būtų galima nustatyti tas, tas visuotinės svarbos interesus, kurie, kuriems, kuriuos patenkinti būtų galima teikti tokias visuotinės svarbos paslaugas. Be to, ESIF lėšos į visuotinės svarbos paslaugas galėtų būti net tokios sektorinės. Be to, mes turėtume stebėti visuotinės svarbos paslaugų teikimą subregioniniu lygiu, nes dabar tai daroma daugiau regioniniu lygiu lygių, bet kita vertus vėlgi čia yra labai didelių netolygumų net ir tame pačiame regione, sakykime, tarp bendruomenių tam tikrų vietų. Tad e, čia reikėtų orientuotis į subregioninį e, lygį. Bet to yra daug galimybių skatinti vadinamosius EGTC, teikiant visuotinės svarbos paslaugas. Ir juos būtų galima būtent mobilizuoti. Būtų galima perkelti gerosios praktikos e, pavyzdžius, e, teikiant visuotinės svarbos paslaugas tai yra viena galimybių, jau dabar yra e, tam tikrų tendencijų, kurios daug e, žada šiuo požiūriu. Tad būtent tos gerosios praktikos perkelimas tam tikrais atvejais jau tikrai pasiteisino. Ir pavyzdžiui, čia turiu galvoje atliekų tvarkymą Adrijos Jonijos regione. Čia jau gerokai pasistumėjęs, šis, pasistumėjęs iš tų programą. Uh, Be to būtų galima e, geriau vertinti e, visuotinės svarbos paslaugų teikimą nuo šaliuose teritorijose pridėtinės vertės vertinimą, nes e, papild, su tuo susijusios papildomos lėšos ir biudžeto taupimo sąlygomis dažnai būna sunku pateisinti tokias uh, papildomas e, lėšas, e, tiesiog nesuvokiant, e, vis dėlto neįvertinant pridėtinės vertės, kuri, kuri sukūriama papildomomis lėšomis. Ir galiausia, reikia pasigilinti į tai, kaip ESIF gali remti e, socialinį verslumą, e, socialinės ekonomikos iniciatyvas. Tad e, ESIF lėšomis tikrai būtų galima tiesiog prisidėti prie tam tikrų pagrindinių sąlygų sukūrimo. Ta tiek. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Um, Labai ačiū už tokį išsamų, labai turiningą, informatyvų pasisakymą. Ponios ir ponai, kolegos, dabar žodis jums. E, prašom, ponas Nilsen, pirmasis paprašė žodžio. Labai ačiū. Kalbėsiu gimtają kalbą ir tikrai tikiuosi, kad mane suprasite. Pirmiausia, norėčiau Taip, aš jau sakiau ir pristačiau e, prieš tai pranešimą. Norėčiau padėkoti už tokį labai gerą e, tiesiog e, tą pranešimą. Ir iš to, ką perskaičiau, iš tikrųjų matau, kad patvirtina mano paties to klausimo reikalo suvokimą ir būtent tai, kur mes kaip turėtume eiti e, toliau. Taip yra nustatyti faktai, tam tikri pavyzdžiai ir rekomendacijos. O dabar, apiben, dabar iš tų išvadų ar rekomendacijų, ką būtų galima paminėti. Taip, dabar, kad e, vėlgi viena tokių išvadų, kad e, regioninės vietos valdžios institucijos galėtų vėlgi įtraukti į paslaugų teikimą privatų sektorių. Ir būtent tokias tendencijas reikėtų stimuliuoti. Partnerystės e, principas e, būtent ir lėšos iš struktūrinių fondų turėtų prisidėti prie tokių partnerysčių. E, skatinimo. Nes būtent aš jau nekartą esu sakęs, kad tas sektorius tikrai gali vaidinti kur kas didesnį vaidmenį. Kitas dalykas, kuris yra svarbus. Čia dabar konstatuojama, kad kad, mums, kad mes turėtume siekti politikos, kuri mažiau būtų orientuota į sektorius, bet labiau į sanglaudą. Ir kartu reikėtų siekti e, veiksmingesnės e, sistemos, kad būtų galima užtikrinti projektų kokybę. Tad e, iš tikrųjų aš dabar vėlgi tiesiog paskat, kreipiuosi į sekretoriatą ir kartu frakcijų sekretoriatus į tai pasigilinti, bet kartu vėlgi reikėtų į tai atkreipti dėmesį ir kitus, komit, kitų komitetų, sakykime, ekon komiteto dėmesį. Tad manyčiau, iš tikrųjų šis būtent ši medžiaga tikrai mums visiems gali labai daug padėti būti naudinga. Labai ačiū. Toliau ponas Bagovič. Labai ačiū. Labai ačiū. Pirmiausia, tai, ką išgirdom, yra labai svarbu būtent mūsų pačių e, komitete atliekamam darbui. Mesgi turim mąstyti ir apie sanglaudos politikos ateitį. Sutinku su tais kolegomis, kurie sakė, kad sanglaudos politika miestuose, kaimiškose vietovėse yra e, būtent tas svarbiausias mūsų busimų darbų baras. Mes turėtume užtikrinti kad, e, būtent socialinę sanglaudą. Bet taip, yra skirtumų tarp valstybių narių ir kartu skirtumų net ir atskirose valstybėse narėse. Aš pats esu sukaupęs patirties, matom, e, ko, ko, kaip skiriasi, sakykime, viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybė, kurią reikėtų gerinti. Nes tik tokiu būdu mes be visą kitą galėsim e, kovoti su skurdu. Ir būtent tą irgi rodo šito pranešimo išvados. Norėčiau štai ką paminėti. Um Mes žinom, kaip keičiasi demografinė padėtis, būtent senėjimas vyksta. Yra daug naujų priemonių, kur, ar reikės priemonių, kuriomis bu, bu, bus galima atsakyti į, būt, be visą kitą, sakykime, gyventojų senėjimo tendencija. Antai mano pačios e, šalyje vėlgi, sakykime, teikiamos e, paslaugos senyvo amžiaus žmonėms jų namuose Tokiu būdu galima sutaupyti e, lėšų, bet kita vertus mes jau esam numatę kitų priemonių, kuriomis vėlgi galima užtikrinti socialinės paslaugas ir kartu sutaupyti. Socialiniai perkelimai ga, jais galima prisidėti prie nedarbo sprendimo, nes, pažiūrėjau, Slovenijoje būna taip, kad nemažai jaunų žmonių tiesiog nusprendžia nedirbti, nes jie gauna įvairias išmokas, išmokas, sakykime, vaikų auginimui. Ir būtent tos socialinės išmokos, to vadinamieji social, lėšų perkelimas, pervedimai. Būna kartais kalbam apie didesnės sumas negu, negu atlyginimai. Tad e, mes turėtume siekti tokio viešojo sektoriaus, kur išlaidos būtų mažesnės. Taip, aš įdėmiai klausiausi e, šio pranešimo vietų, kur buvo kalbama apie gerosios praktikos sklaidą, apie tam tikrą tarp regioninį požiūrį, pripažįstant, kad negali būti visiems tinkamo vieno sprendimo. Tad dar kartą norėčiau padėkoti už šį tyrimą, už jūsų pranešimą, tai tikrai bus geras mūsų tolimesnio darbo pagrindas. Labai ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti už tokį platų pranešimą. Taip norėčiau apibendrintai pasakyti, kad taisyklės, kurias turim, labai sudėtingos. Ir vėlgi, kai ką nors keičiam, tai sukūrėm dažnai dar sudėtingesnių taisyklių. Uh, Taip, tą, tą galima daryti, bet kita vertus nereikėtų išleisti iš akių kokybės ir nevėluoti. Ponas Van Nistelroj. Labai ačiū. Dabar 118-119 e, tyrimo puslapiai. Tai ką ten matau. Tai yra labai konkretus ryšys tarp to, kas yra numatyta reglamentais ir būtent visuotinės svarbos paslaugų e, teikimų tam tikrų e, aspektų ar elementų. Antai 533 punktas. Mes dabar dar kur konkrečiai e, detaliai neaptarinėjom. Turiu galvoje to ryšio įtvirtinimą politikoje. Ir klausimas, mano, būtų toks, beje, klausimas ir sekretoriatui adresuotas. Tai kada būtų galima į tai gilintis? Taip, čia buvo minima konkurencijos politika, bet vėlgi tiesiog pateikta labai bendro pobūdžio Mm, tiesiog pasiūlymų. Čia turiu galvoje 119 puslapį. Ten pasakyta, kad kažkada ateityje. Bet kita vertus vėl, ar tai reiškia, kad mes tada turėsim kažkaip reformuoti, peržiūrėti, pertvarkyti savo reglamentus? Tai viena. Be to, yra dalykų e, pasakytų apie energiją, inovacijas, ir e, kartu minima legitimi teisėta valstybės pagalba jos atvejai. Ir kartu yra tam tikrų konkurencijos politikos dalykų, kurie aiškiai įvardyti. Tai ar mes turėtume vėl mąstyti apie geresnę paramą, konsultavimą, rekomendacijas tokie tarp valstybiniais klausimai, kaip, sakykime, prieiga prie tarp valstybinių mastų teikiamų paslaugų prieimimo reikėtų tą nustatyti, bet vėlgi mes turėtume apsispręsti, kokius konkrečius žingsnius e, mums reikėtų žengti. Aš, aišku, dar gilinsiuosi tai per ateinančias dienas. Jūs paminėjot antai be visą kitą socialinio būsto, socialinių būstų klausimą visuotinės svarbos paslaugų kontekste. Bet čia vėlgi socialinių būstų klausimai valstybėse narėse sprendžiami ne vienodai. Vienur yra, sakykime, savotiški kooperatyvai tokių būstų, kitose yra pusiau privačios tam tikros organizacijos, trečiose valstybėse narėse socialinių būstų savininkė šimtų procentų yra valstybė ir panašiai. Tad čia tiesiog užtektų pavartyti e, valstybių narių įstatymus, kad pamatytum, kaip įvairiai reglamentuojama ši sritis. O reglamentuose įtvirtint tos tokios bendro pobūdžio nuostatos, nustatančios, ką reikėtų daryti. Antai prisimenam šitą vadinamąją Balken, Balkensteino direktyvą, paslaugų direktyvą, kuri buvo puolama, mm, nes e, vėlgi čia su tuo susiję ir konkurencijos taisyklės. Dabar eks ante sąlygos vėl apipintos daugybė visokių detalių. Tad mano klausimas toks, koks, kokie būtų tolimesni žingsniai? Nes kaip jau iš vakar klausimų, e, tiesiog matėm, kokia sudėtinga mūsų sistema. Buvo kalbama apie jos supaprastinimą. Pirmininkė, geras klausimas. Toliau, ponia Rodrygės. Muito obrigada. Uh, Queria lhe agradecer a, a apresentação do, do trabalho. Uh... Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti prelegentui už tokį įsamų ir turiningą pasisakymą ir norėčiau jūs pasveikinti. Nes uh, retai uh, per tokius pasisakymus uh, E, išgirsti savoką ultraperiferiniai rajonai, dažnai vartojama savoka nutolę regionai, atokiausi regionai ir panašiai. Taip, tokie regionai minimi sutarties 349 straipsnėje. Bet čia vėlgi turiu du klausimus tiesioginius. Norėčiau, kad man e, patikslintumėt nes čia turiu vieną pas, pastraipą, turiu galvoj, ne visai aišku štai kas. Kaip šioje pastraipoje tada būtų galima skatinti visuotinės svarbos paslaugų teikimą tokiuose regionuose, nes išlaidos paprastai paslaugų teikimo būna labai didelės. Tačiau iš vienos tos pastraipos, kur apie tai kalbama, aš ne iki galo suvokiu logiką. Būt. Ar esate pasirengę atsakyti į klausimus, prašau? Pirmiausia, dėkoju už klausimus, dėkoju už gražius žodžius dėl pranešimo. Aš paimsiu tą pavyzdį Olandijos socialiniais būstus nes tai jau yra reglamentuojama ES lygmenių, nes anksčiau Niderlanduose buvo ta logika visuotinių, visuotinių socialinių būstų logika ir konkurencijos taisyklės, taisyklės, pagal jas nebuvo galima to patvirtinti, todėl reikėjo pakeisti visą sistemą, kad būtų galima e, integruotis į ES. Na ir žinoma, tai yra visai legitimu. Ir kai atsiranda nauja situacija, tai ką tai reiškia, kalbant apie socialinę teritorinę sanglaudą. Ir sanglaudos priemonės tik papildo tas Europos integravimo priemonės. Ir štai tas um, reglamentavimas Olandijoje, kuris panašus į e, reglamentavimą Švedijoje, yra tas pavyzdys. Konkurencijos reikėtų dar apgalvoti konkurencijos politiką. Ja reikėtų koordinuoti ir pasižiūrėti, kaip ji galėtų padėti pasiekti pažangos ES politikos rytyje. Ir manyčiau, kad mes tarsi kovojame su laiku ir tas dereglamentavimas teisės saugos teismai tam irgi daro įtaką. Ir ar tai gali, ar galima mes situaciją greitai, keisti taip greitai, kaip keičiasi laikai. Uh, Ir iš tikrųjų tai yra iššūkis, sprendimo neturiu, bet manau, kad šį klausimą reikėtų apsvarstyti. Ta terminų laiką, kaip prisiderinti prie tempo. Dėl labiausiai nutolusių regionų ir nuostata dėl visuotinės svarbos paslaugų juose reikalinga ypatinga parama dėl to, kad tojose regionuose būtų daromos investicijos. O kai dėl nuostatų, tai e, apskritai iš esif neremos tokios nuostatos, bet galima teikti paramą gerosios patirties perkelimui, nes panašios patirties yra. Uh, skirtinguose labiausiai nutolusiuose regionuose yra e, ir salų, ir daug patirties, kurią būtų galima perkelti didelę dalimi. Tiesiog e, pasitelkus dialogą ir struktūrinius fondus. Todėl geriausia būtų pasiremti tais, tomis geromis, gerąją patirtimi. Ir nutolusiems regionams pavojinga yra vienodos prieigos mintis, nes jeigu visi kalbėsime apie tai, tai galų gale baigsis taip, kad niekas neturės prasmės, nes pavyzdžiui, jeigu yra maža, tolima šalis, taigi suprantama, kad negausite tokio paties lygio sveikatos priežiūros paslaugų ar kitų, bet tiesiog reikia, kad būtų pakankamai tenkinami poreikiai, kad gyventi būtų įmanoma tose vietovėse. Na ir priešingo atveju būtų galima sakyti, atsirastų pavojus, jeigu sakysime, kad tos vietos netitinka to vieno bendro modelio. Ačiū, čia irgi ne, dar ne diskusijos pabaiga. Kaip suprantu, Taip, mano klausimas susijęs su laiku, su terminais. Nenorėčiau sunkinti dar tos savokos. Nenorėčiau, kad sanglaudos politika, norėčiau, kad sang, iš, su sanglaudos politikos pagalba būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Bet reikia apgalvoti visą tai. Mes suteikime galimybę komisijai, nes jį dirba prie viso tyrimo. Manau, kad šis klausimas yra labai platus ir reikalinga detalesnė diskusija. Pritariu ponui Van Estero, jis kalba apie tą kompleksiškumą ir papildomą sudėtinės dalis, kurias reikėtų įtraukti. Visi mes norėtume supaprastinimo, bet tai sudėtinga. Norėčiau sureaguoti tik dėl į vieną dalyką. Atvykau, pavėlavau į šią diskusiją, taigi negirdėjau visko. Bet vienas svarbus dalykas, kurio nereikėtų perkrauti, atsakomybė už sanglaudą, kai kalbame apie sutartis, yra bendra tarp ES ir valstybių narių ypač kalbant apie galimybę naudotis paslaugomis. Reikėtų turėti galvoje subsidiarumo principą ir tą pusiausvyrą, ką daro valstybės narės ir ką daro ES. Tai visą tai reikėtų atsižvelgti diskusijose. Ir tikrai man patiko ta pastaba dėl būstų, nes tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Ir manau, kad tai irgi bendrų minčių, mąstymų rezultatas. Ačiū. Ačiū visiems. Tai tikrai ne paskutinė diskusija šiuo klausimu, kada mes pasitelkėme tyrimus. Ačiū Jums už tą studiją, ačiū už pristatymą. Na, o dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra e, reglamento 1303 2013, tai žinomas kaip bendrųjų nuostatų reglamentas ir jo pataisimai jo nauja redakcija. Ir reikalinga redakcija dėl techninių ir lingvistinių dalykų. Ir ši nauja versija buvo išplatinta birželio 6 dieną 2016. Šiame, šiame dokumente yra 16 pataisimų, jie yra techniniai arba kalbiniai lyginant su CPR tekstu, kuris buvo patvirtintas 2013 metais. Parlamento, tarybos ir komisijos teisininkai dėl tų pakeitimų yra susitarę. Tarybos sekretoriatas mus informavo, kad e, pataisimams jau pritarė valstybės narys ir mes susitarėme laikytis e, tokios šio, šio, šios, šią procedūrą taikyti gegužės 24-25 dieną, o dabar nustatomas terminas, iki kada reikia pateikti prašymus sekretorijatai, jeigu prieštaraujate tam. Ir terminas yra rytoj, penktadienis, birželio 17 diena, vidurdienis. Ir jeigu tokio prašymo nebus, tai nauja redakcija bus patvirtinta. O jeigu gausime tokį prašymą, tai komitetas per posėdį Liepos mėnesį balsuos dėl to. Ar aišku? Pone Bekovič, ar norėtumėte ką nors pridurti? Ačiū, tik leiskite pasakyti, kad ši nauja versija yra ilgo proceso rezultatas. Komisija tikrai norėtų, kad būtų labai greitai patvirtintas šis dokumentas, nes jeigu jis nebus patvirtintas, tuomet susidursime su sunkumais kituose teisėkuros procesuose. Todėl tikrai paragintume komitetą e, ir greitai, ir gerai padirbėti to klausimo. Ačiū. Taigi turime 24 valandas ir po to jau žinosime kokia situacija ir koks valst komiteto narių sprendimas. Dar mūsų darbo tvarkėje yra kiti klausimai, ar jų būtų? Ne. Norėčiau priminti, kad kiti posėdžiai kitas posėdis įvyks trečiadienį, Liepos 13 dieną, nuo ryto iki 12 val. 30 minučių ir nuo 15 val. iki 18 val. 30 minučių. Ir posėdis tęsis ir ketvirtadienį, Liepos 14 dieną, nuo 9 iki 12.30. Dabar šis posėdis baigiamas. norėčiau paprašyti koordinatorių pasilikti salėje Toliau vyks koordinatorių posėdis, jis bus uždaras.